Okay, colleagues, can we, can we begin? Firstly, let me give uh, apologies from uh, Bernd, uh, the chairman, who's unable to. Kolegos, pradėkime. Atsiprašau mūsų pirmininko Berto vardu, kuris negalėjo ateiti į posėdį, kadangi esu vyriausias komiteto e, narys pirmininkauju, nes nei vienas vicepirmininkas taip pat negalėjo ateiti. Visų pirma, posėdžio darbo posėdžio darbo tvarkės tvirtinimas. Yra du pasiūlymai. Žalieji pasiūly atidėti 16 punkto svarstymą. Manau, kad tai nesunku. Siūlau tam siūlymui pritarti. EKR frakcija paprašė atidėti balsavimus. Šis siūlymas yra pro, problematiškas. E, darbo tvarkė paskata 28 spalio, toks prašymas įteiktas tik vakar Ir pavyzdžiui, na, vien dėl vertimo žodžių politikos mes neteisime galimybės išreikšti savo nuomonės. Ir mes turime balsuoti dėl prašymo atidėti balsavimą. Siūlau iš karto tai ir padaryti. Kas už tai, kad atidėtume šiandienos numatytą balsavimą? Kas prieš? Kas prieš? Susilaikė aiškiai atmestas šis siūlymas, todėl balsavimas 10 val. įvyks. Ačiū. Ar dar bus pasiūlymų dėl darbo atvarkės? Jei ne, tam ir darau prielaidą, kad ji yra patvirtinta su vienu pakeitimu. Atmetame 16, atidame 16 punktą. 18 e, spalio posėdžio protokolas yra e, išdalintas, jeigu turėsite pastabų dėl jo įteikite iki posėdžio pabaigos, kitaip jis bus patvirtintas. Trečias punktas pirmininko pranešimai. Manęs paprašė e, pristatyti tradicinius pranešimus. Komiteto posėdis transliuojamas. E, vertėjai žodžiu prašo, kad kalbėtume e, kiek įmanoma normalesnių greičių. Daniel. Mielas pirmininkė, noriu paminėti vieną dalyką. Būčiau dėkingas, jeigu per kitą koordinatorių posėdį, kai vėl dalyvaus pirmininkas, galėtume jį aptarti, nes šią savaitę vyko konferencija, kurioje taip pat pirmininkas kalbėjo. Ten svarstėme investuotojų apsaugos ir cėtą klausimus mūsų frakcijoje. Nemažai narių mano, kad pirmininkas nebūtinai atstovauja parlamento ar komiteto narių daugumos nuomoniai, veikiau jis atstovauja savo frakcijos pozicijai, taigi ateitie reikėtų pakalbėti apie tai, kaip turėtume išvengti tokių nesusipratimų, taigi turėtume šį klausimą aptarti per vieną iš būsimų posėdžių, kadangi ši tema susilaukė atgarsų žiniasklaidoje, norėjau ją paminėti, nes mes kai kurios dalykus vertiname kitaip. Ačiū atsižvelgsime į jūsų pastabą, aptarsime per koordinatorių posėdį, tik tai vieną pirmininko pranešimą turiu e, susijęs su e, <clears throat> mažiausiai išvysiusių šalių paslaugoms ir prekiams taikomų muitų mokesčių tarifai pagal Dohos susitarimą e, ir taip pat Balėje pasiekti susitarimus mm, tokiam šalims taikomas atitinkamos lengvatinės, lengvatiniai muitai, kol nepasikeičia jų statusas dėl trilogų, jie nevyko, taigi aptarti taip pat nėra ką. Penktas, šeštas klausimai svarstami kartu. tai yra Moldovos e, mechanizmai skirti saugoti ir kovoti su tam tikrų priemonių vengimu Moldo, Moldovai ir e, Gruzijai. Asociacijos sutartyse siekiant e, išvengti jų nuostatų pažeidimų, apiejimų, pirmiausia steiksiu žodį Hermanui Šulcui, jis pakalbės apie Moldovą, po to ponas Vandis Berg kalbės apie Gruziją. At... Ačiū kolegos. Aš pradėsiu nuo tam tikros pastabos susijusios su ES Moldovos asociacijos susitarimo nuostatų apieimu ir atitinkamomis prieš tai nukreiptomis priemonėmis. Praėjusią savaitę užsienio komitete mes keitėmis nuomonėmis apie padėtį Moldovos Respublikoje. Diskusijoje dalyvavo parlamento Moldovos pirmininkas. Jis pabrėžė, kad Moldova turi dėti visas įmanomas pastangas, kad įveiktų dabartinius sunkumus socialinius, ekonominius ir politinius. Todėl atsižvelgiant į šalies ekonominę socialinę situaciją, šalis privalo vykdyti reformas, taip pat ir teisinės sistemos, teismų reformas, bei kovoti su korupcija tam, kad neprarastų bendro šalies vystimosi pagreičio. Per komiteto posėdį kiti parlamento kolegos pabrėžė būtinybę stiprinti bendradarbiavimą tarp atskirų šalies politinių jėgų siekiant aukščiau minėtų tikslų. Todėl laisvos prekybos susitarimo nuostų įgyvendinimas asociacijos starties kontekste turėtų būti sudėdama šio proceso dalis, tai reiškia, kad abi šalis privalo įvertinti reformų poveikį ir privalo nustatyti, numatyti, kokį poveikį reformos turės ekonomikai, piliečiams, šalies vystymui, siekiant kurti darbo vietas ir taip toliau. Vakar komisija paskelbė komunikatą apie naują požiūrį ES kaiminystės politiką ir būtent komisija pabrėžė, kad reikia dėti visas pastangas ieškant naujų būdų pagerinti ekonominę socialinę padėtį kaimininėse šalise, jeigu norime sumažinti spaudimą, kurį patiria patiria ES valstybės narės ir mes čia laikomės e, abipusio vienodo požiūrio į vystimas asociacijos susitarimas su Moldova, apimantis taip pat ir prekybos susitarimus į įtrauktos, įtraukti saugikliai ir pagal jos galima laikinai sustabdyti lengvatinį muitų taikymą, jeigu E, importo apimčių didėjimas gali pakengti mūsų pramoniai gamintojams, taigi saugiklių susitarimas yra sudėdamoji bendro paketo dalis, sutartis taip pat apriepia ir tą vadinamąjį nuostatų laikymosi išvengimo mechanizmą, pagal kurį vėl galima taikyti įprastinio tarifo muitus, jeigu importo apimtis ypač ypač žemės ūkio produktų apimtis viršytų tam tikras ribas ir nebūtų aiški šių produktų kilmė. Todėl šalis privalo <clears throat> imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas šio nuostatų išvengimo mechanizmo principų laikymas, laikymasis ir parlamentas 2014 lapkričio 13 dieną jau pritarė atitinkamas pasiūlymus, turi būti patvirtinti reglamentą tam, kad būtų sustiprinti Moldovos įsipareigojimai kylantis iš šio susitarimo ir būtų užtikrintas reikiamas apsaugos lygis. Komisijos pasiūlymas yra grindžiamas daugiausiai palyginamąją reglamento nuostatų įgyvendinimo lentelę, kuri buvo parengta uh, vertinant atitinkamus susitarimus su Pietų Koreja, Centrinės Amerikos šalimis ir e, Peru. Taigi, tas saugiklių mechanizmas yra labai svarbus siekiant atsižvelgti ekonomikos raidą es viduje ir e, kai kuriuose trečiosiuose šalise, vertinant jų ekonomikos perspektyvą, palankiai vertinu prievalę dabartinio pasiūlymo, pagal kurią komisija teisėkuros institucijoms turėtų teikti metinę ataskaitą, kuri turėtų būti paviešinama dėl reglamento nuostatų įgyvendinimo, taip pat ir asociacijos sutarties prekybos skyriaus nuostatų įgyvendinimo. Aš manau, kad tai sustiprintų šio susitarimo demokratinę įgyvendinamąją galę Ši ataskaita taip pat leistų parlamentui tinkamiau kontroliuoti bendros prekybos politikos įgyvendinimą ir užtikrintų prekybos politikos didesnį skaidrumą. Vakar mes gavome tarybos atitinkamą pasiūlymą projektą šio klausimu, kaip taigi tai reiškia, kad ir kitos teisėkros institucijos e, įmasi darbo šioje srityje. Liepos mėnesį vyko konsultacijos ir mes dabar atsižvelgsime į agrikomiteto nuomonę, kuri buvo parengta spalio 14 dieną, todėl aš siūlau komitetui pritarti komisijos pasiūlymui be pakeitimų. Tikiuosi, kad pritarsite šiam pasiūlymui ir nekantriai laukiu jūsų minčių dėl mano pranešimo projekto. Taip pat noriu padėkoti Tatjanai, mūsų sekretariato darbuotojai už man suteiktą pagalbą, teikiant atitinkamą informaciją stebėsnos grupiai, e, kurią perdavė komisija. Ačiū dėl pana Landsbergį, dėl Grūzijos. Turiu pastabą, turiu Vinkler uh, šešėlinio pranešėjo pareiškimą dėl Moldovos. Ar dabar turėčiau perskaityti ar ne? Okay, okay, good. Thank you, Chairman. Uh, indeed, there is not much to say. Gerai, pirmininkė, atrodo, kad pono Šulco pareiškimo nedaug ką yra pridurti, nes abu klausimai panašus, tai tik tai du dalykus pasakysiu, kas išskiria Gruziją iš kitų rytų kaiminysės šalių ir tų šalių, kurios pasirašė ir ratifikavo uh, susitarimus visapusiškus laisvos varkybos. Gruzija yra lab, daugiausiai padariusi pažangos įgyvenant tuos įstatymus, teisės aktus, kurie yra reikalingi ir numatyti susitarimuose. Antras dalykas, Gruzijos žmonės labiausiai proeuropietiški e, tarp visų proeuropie, e, e, rytų kaiminystės valstybių. Tai aš manau, kad labai svarbi žinia, kad mes iš savo pusės į tą susitarimą, ką įnešame, kad mes vertiname jų partnerystę, jų pasiryžimą laikytis to susitarimo. Ir iš šio konkrečiai pasiūlymo matau, kad e, yra priežasčių, kurios leidžia e, pasakyti, kad mes e, tikriausiai niekada nepanaudosime to punkto dėl kovos apie. Nors būtent todėl, kad Gruzija įtin laikosi nuostatų ir yra motivuota naudoti tai, ką šis susitarimas numato. Tai, man atrodo, čia jokių rizikų ateityje ir nebus. Siūlyčiau tą pranešimo projektą, kurį parengė parlamentas, kad jis būtų patvirtintas be pakeitimų dėl komisijos pasiūlymo. Uh, Nu, ir kad tai viskas vyktų kaip galima sklandžiau. Aš tikiuosi, kad jūs palaikysite mano požiūrį ir lauksiu jūsų dabar nuomonių dėl mano pranešimo projekto. Will... Ačiū, iš karto suteikiu žodį iš karto jums vėl, kai, kad galėtumėt perskaityti apie um, šešilinio pranešėjo Vinkler uh, pareiškimą apie pavardų. Mėly kolegos, kaip apie šešilinis pranešės, sveikinu komisijos pasiūlymą formaliai uh, ES teisės aktus įrašyti saugiklių punktus ir punktus dėl kovos su nuosto apėjimu, sutarimui tarp ES ir Gruzijos. Tai nėra naujiena kažkokia, tai anksčiau yra jau, pavyzdžiui, su Koreja ir Kolumbija ir Peru laisvos ir kybos susitarimuose tai įtraukta ir um, tai visą tai atitinka ir tai, kas buvo sudėrėta ir aptarta tarp ES ir Moldovos. Kaip apie šešėlinis pranešėjas, aš dar noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas jau davė suteikimą, pritarimą um, ES ir Moldovos susitarimus su didžiulė balsų dauguma. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes išlaikome ryštą dirbti šio klausimu, žengti į priekį ir aš manau, kad mūsų užmojai neturėtų apsiriboti vien tik tai e, šio e, visapusiškų plačių e, visos prekybos sutarimo. Aš tikiuosi, kad žengsime į priekį. ES, ES parlamentas ypatingai turėtų siekti suteikti kaip galima daugiau paramos, kad paskatintų mm, šį darbą. Dabar grįžtant prie šio klausimo, galvojant apie tos formalumus dėl šio sutarimo, aš išreiškiu vilti, kad mes padėsime pranešėjui, atliekant į darbą, patvirtindami šį pranešimą kaip galima greičiau ir sklandžiau. Uh, Ačiū, ačiū ir dėl Moldovos, o dabar socialdemokratų šešėliniam pranešėjai steiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti panašulsiu už atliktą darbą, kaip jis ir sakė. Pranešimai yra patvirtinti, e, parengti pagal parlamento ir komisijos dokumentus, e, tarsi kopija to, kas yra padaryta su Kolumbija ir Peru, kadangi esame didžiausia prekybos partnerė e, Moldovai ir kadangi Europos parlamentas Europos Sąjungos um, eks, importas dvi, išaugo dvigubai ar trigubai iš šios šalies kai kuriais atvejais per praėjusius metus, eksportas išliko daug maž stabilus. 31 procentas, pavyzdžiui, žemės ūkio produkcijos yra. Tai um, iš tikrųjų ši priemonė yra labai svarbi, galvojant apie reformas. Mes, manau, turėtumėm pritarti E, šiam pasiūlymui ir aš pritariu pranešėjo pasiūlymui neteikti pakeitimų pirminiam pasiūlymui. Man atrodo, siūlomų priemonių proporcingumas yra tinkamas, yra jau nustatytos ribos, kada šios priemonės nustos galioti. Aš tikiu komisijos pajėgumu apsaugoti mūsų pramonę, jei būtų kažkokių labai rimtų kritinių uh, priežasčių, sąlygų, jeigu būtų iš tikrųjų pagrystos kažkokios tai priemonės iš komisijos pusės. Aš pritariu panai Šulks, kad mm, turėtų būti nustatyta e, privalomas reikalavimas, kad komisija teiktų ataskaitą kas met įvertindama, kaip yra taikomi susitarimai. Mes turime pasirūpinti, kad ekonominis ir politinis stabilumas Moldovoje nebūtų pakirstas. Mūsų tikslas yra paremti Moldovos ekonomiką, padėti vykti toms reformams, kurios gyvenama šioje valstybėje. Noriu padėkoti pranešėjai ir labai tikiuosi, kad mes priimsime šį pranešimą su didelė balsų dauguma parlamente. See... Ačiū. Atsar liberalų ar žalių šešėlinių aš nematau. Tai jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tai tada Gruzija. Sunmotis iš e, socialdemokratų yra šešėlinė pranešėja, bet Nikolai vis tiek kalbės. Taip, aš e, perskaitysiu Moizo pranešimą, pareiškimą šiuo klausimu. jo vardu aš noriu paremti pono Landsbergio <coughs> poziciją, kad nebūtų teikiama pakeitimų komisijos pasiūlymui dėl mm, šio asociacijos susitarimo numatyto mechanizmo įgyvendinimo tarp ES ir Gruzijos, nes iš tikrųjų reikia tik tai taikyti tas nuostatas, kurios jau yra numatytos susitarime. Uh, Ačiū. Ir Helmut Scholz vėl kalbės kaip šešėlinis pranešėjas dėl Gruzijos. Iš tiesų, e, Patriklija Rik, mano kolega, paprašė e, pristatyti jo nuomonę šiuo klausimu. Jis akcentuoja, kad neatsižvelgiant į žmogaus teisų ir demokratijos padėtį Gruzijoje, kuri jo nuomonė galėtų būti priežastimi Europos Sąjungai apsvarstyti galimybę suspenduoti visą asociacijos sutartį. Komisijos požiūris šiuo atveju suteikiant besąlygiškai e, tokią galimybę yra tinkamas ir mes teikiame savo konsultacinę nuomonę. E, mes pritarėme siūlymui palaikyti komisijos požiūrį ir turime patvirtinti šį e, mechanizmą ir ir išvengti tokios situacijos, kuomet iš Perų sulaukime perteklinio bananų eksporto. Ačiū. Dėkui. Kiti kalbėtojai, kreipiuosi į komisiją. Komisijos atstovai turėtų džiaugtis, kad nei vienas e, komiteto narys nepasiūlė pakeitimų. E, Sutiksiu žodį priekybos direktorato e, atstovui. Ačiū pirmininkė. Komisija tikrai vertina pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų nuveiktą darbą bei sekretariato indėlį rengiant abu šiuos dokumentus. Komisija taip pat džiaugiasi tuo, kokia sparta vyksta darbas ir kad šių pranešimų svarstymas toliau vyks be trišalio susitarimo, trišalių susitikimų, kad būtų galima priimti sprendimą. Ačiū. Jei daugiau niekas neprašo žodžio, tuo šio klausimo nagrinėjimą ir baigiame. Atsiprašau, pakeitimus reikia įteikti iki. Pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 23 vidurdienio. Periname prie septintojo darbo tarkės punkto. Ir aš pats susidūriu su panašia problema šį rytą, nes kaip ir aš, ji įstrigusi transporto kamštyje. Ji yra prie pat parlamento ir palauksime keletą minučių, kol ji atvyks. Ačiū. Okay, colleagues, thank you for your um, consideration. Kolegos, tęsame mūsų posėdį. Ir toliau pagal darbo tark yra septintasis punktas 2010 parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosauginių standartų, žmogaus teisių bei įmonių atsakomybės įgyvendinimo. 2010 parlamentas patvirtino tris e, pranešimus savo iniciatyvą INTA komitete dėl e, socialinių teisų, aplinkosaukinių standartų, žmogaus teisų e, ir tarptautinių susitarimų ir įmonio atsakomybės bei e, tarptautinių susitarimų ir klimato kaitos. E, po, poreikių šiame kontekste. Siūloma gerinti sistemą, pagal kurią parlamentas galėtų įgyvendinti savo kontrolę. Ir todėl e, Europos komisija prašoma pristatyti, kaip sekėsi įgyvendinti šios, šias rekomendacijas prieš rengiant naujas rekomendacijas. Ir e, mes rengėme šį pranešimą e, savo iniciatyvą ir šiandien šis pranešimas atvarstamas autorė ponia Lorenzija iš Žaliųjų. Ačiū pirmininkė. Noriu pradėti, kaip jūs ir minėjote, akcentuodama naujus šio pranešimo uh, niuansus. Pirmą kartą mes vertiname, kaip įgyvendintos mūsų pačių 2010-aisiais priimtos rezoliucijos, tokios kaip rezoliucijos dėl aplinkos sauginių ir socialinių standartų bei e, daug, tarptautinių įmonių ir kitų įmonių atsakomybės šie klausimai svarstami pačiu laiku, bandydami ap apibriežti ES priekybos strategiją. TTIP, Nairobis, e, bandymai reformuoti PPO ir COP21 susitikimas Paryžiuje. Visą tai suformuos pagrindą, kurio kontekste mes toliau veiksime. ES svarbu įtraukti šį pranešimą klausimus, kurie yra aktualiausi pasaulinės uh, E, plėtotės darbo atvarkėje. 21-ame amžiuje prekyba apima ne tik prekių apyvartą, tai susijęs su žmonių gyvenimais bei gamybos metodais. Prekės juda be kliūčių ir ieškant pelno ir bandant atsisakyti visų kliūčių, ypač prekyboje, kaip pastebėjome, kartais e, nusmunka žmogaus teisų kriterijai ir saujelė e, pelnosi visų kitų sąskaitą. Daugybė NVO ir organizacijų užsiimančių žmogaus teisėmis ir aplinkos sauginėmis teisėmis akcentuoja ypač šiuos klausimus. Todėl Saifi pranešimo e, svarbiausius klausimus turime nagrinėti ir čia. E, kalbame apie, apie, apie aplinkos sauginės teisės, tačiau turime viską subalansuoti, negalime leisti, kad darbo teisės ir socialinės teisės būtų nustumtos į šoną e, investuotojų ir laisvos rinkos interesų naudai. Tai negali būti svarbiau už aplinkos apsaugą ir darbo teisės. Todėl norėčiau išvardinti šiandien tris prioritetus, kurie yra svarbiausi mano pranešime. Visų pirma, PPO reforma. 2010 mes tai pabrėžėme ir turime dar kartą tai akcentuoti. Tvarus, tvari aplinkosauga turi būti PPO e, darbo pamatinė tema. Todėl kalbame apie PPO ir kitas jungtinių tautų agentūras, žmogaus teisų agentūrą, bet ne tik jas. Taip pat svarbu, kad žmogaus teisės būtų laikomos e, neatsiejamos nuo palankiausios prekybinės šalies statuso. Įmonės privalo ištikrinti žmogaus teisės priešimdamosi e, kurti e, rinkos ekonomiką. Dar vienas dalykas žmogaus, straipsnio dėl žmogaus teisų efektyvumas, kaip mes akcentavome. Tai turėtų būti prekybos politikos e, neatskiriama dalis, tačiau turime rasti tinkamiausią ir labiausiai suderintą modelį. Turime išsiaiškinti, kaip tas straipsnis galėtų tapti veiksmingesnis. Reikia numatyti skundų mechanizmą ir raginti vietos institucijas ir NVO tuo mechanizmu naudotis. Tai reikia išnagrinėti prieš pradedant taikyti prekybos sutartį eksantį ir ekspos. Darybininkai privalo tinkamai atlikti savo darbą, darybos turi vykti skaidriai, turi būti suteikta reikalinga informacija apie taikomą metodiką reikia praplėsti sutartis ir apimti socialinės teisės, nepamiršti lyčių lygybės ir kitų pamatinių klausimų, kurie bus svarbus vertinant prekybos sutarčių e, poveikį. Šiame komitete mes akcentuojame lyčių e, aspekto įtraukimą į šias visas sutartis ir ačiū kolegams, kurie mane palaiko šiame darbe ir vykusios diskusijos buvo vaisingos. Pavyzdžiui, mes esame paprašę parengti apžvalgą, kurioje E, bendrijos priekybos politika nebūtų tokia e, visiškai abejinga lyčių aspektui. Mes taip pat norime dirbti su žmogaus teisų pakomitečiu šioje srityje. E, Junktinių tautų atstovai yra akcentavę, kad aplink aplinkosaugos, socialinės teisės ir žmogaus teisės turi būti pasitelktos investuotojų siekiant pelno. Turime nepamiršti ir lyčių aspekto, rengdami sutartis, e, vaikų, moterų apsauga, taip pat visų visuomenės grupių, kurios pamirštamos įtrauktis. Reprodukcinės teisės taip pat negali būti pamirštos. Klimato kaita tampa vis e, ženklesnė dėl visiems žinomų priežasčių. Todėl turime pasirūpinti, kad jungtinių tautų konvencijų šalis rimtai imtųsi šių įsipareigojimų. Toliau. Klimato, atši, atš, klimato atšilimas, temperatūros atšilimas turi būti apribotas. Turime pamatyti, kaip kokią, kokį vaidmenį prekybos sutartis gali čia suvaidinti, jos turi būti įtrauktos, atitraukti straipsnį dėl aplinkos saugos. E, Visą tai svarbu ruošiantis COP21. E, prekybos sutarčių poveikis e, terša, į aplinką išmetamiems teršalams irgi yra svarbus vėlgi tai aktualu COP21 kontekste. Dar vienas rytis, kurioje dirbame, tai įmonių atsakomybė. Nuo 2012 nagrinėjame įmonių socialinę atsakomybę. Turėtų, mes siekėme, kad būtų sudarytas paktas tarp įmonių ir piliečių. Nepamiršti ir socialinio, įmonių veiklos socialinio poveikio. E, kaip tai veikia asmenis ir kaip tai atsiliepia konkrečiai teritorijai. Tačiau dėl įmonių socialinės atsakomybės e, toliau žodžių nenuėjome. Įmonės vis labiau ima veikti tarptautiniu mastautu ir dažniau jos iškelia savo veiklą <coughs> svetur ir atsakomybę taip pat iškelia svetur. Todėl turime numatyti saistančias nuostantas dėl to, kad įmonės laikytų socialinės atsakomybės e, reikalavimų. E, tos nuostatos turi būti įtrauktos ir ekonominės partnerystės sutartys jos įtraukiamas, tačiau dažnai jų nesilaikome. Reikia juridinių instrumentų, kurios, kurie užtikrintų, kad socialinės, įmonių socialinės atsakomybės reikalavimai, kriterijai būtų privalomi. Ir įmonės turėtų pasidomėti, pažiūrėjau, Ekvadoro ir Pietų Afrikos teikiami siūlymai turėtų būti rimtai ir su deramu dėmesiu peržiūrėti šioje srityje. Tai aktualus darant ekonominės partnerystės sutartis ir prekybos sutartis. Raginame komisiją toliau plėtoti iniciatyvas atsakomybės rytyje, ypač e, kasybos ir naudingų, naudingų iškasenų gavybos srityje. Įmonės privalo elgtis atsakingai ir valstybės privalo elgtis atsakingai, panaudodamos e, turimus gamtinius išteklius. E, tai susijęs su vaikais kariais, taip pat e, e kurvinais keliais įgyjamais e, brangakmeniais. Ir šiame pranešime bandžiau apriepti tikrai nemažai temų pirmininkė. Tai aiškiai akcentuoju savo įžanginėse pastabose. Ir pirmą kartą INTA komitetas, komitetas paprašytas panagrinėti, kaip įgyvendinami Europos parlamento anksčiau priimti pranešimai ir rekomendacijos. Bandžiau parengti rekomendacijas komisijai dėl priekybos politikos įgyvendinimo. Turime parengti metodiką E, kurią pasitelktume poveikio vertinimui. Aš tikiuosi, kad e, mes komitetas parengsime naudingas gairias komisijai ir kad e, dėrybininkai, Europos komisijos dėrybininkai ir pats parlamentas vertindamas prekybos politiką ir, jų, ir atskirus sustarimus jomis pasinaudos. Noriu padėkoti visiems kolegoms bei šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo su manimi. Uh, bei taip pat Europos komisijai, kuri mums padeda ir sėkmingai bendradarbiauja su mumis. Tikiuosi, kad mums pavyks parengti dokumentą, kuris bus naudingas parlamento darbui ateityje. Ačiū, pirmininkė. Just, um, very... Ačiū, buvo pakankamai išsamu. Galėčiau trumpai pakomentuoti, būtų pravartu skaitant parengtą tekstą, nekalbėti taip greitai, nes vertėjams yra sunku išversti. Taigi dabar perėsime prie e, šešėlinių pranešėjų pozicijų pristatymo. Pane Saifė, LP frakcijos vardu, ačiū pane pirmininkė, mėly kolegos. Šiuo pranešimu mes galėsime e, pateikti tam tikrą balansą 2010 metų rekomendacijų gyvendinimo tarptautinėse prekybos susitarimuose. Jūs minėjote, pirmininkė, ir kaip ponė Forensa minėjo, Šiandien su įsitikinusi, kad e, socialinės aplinkos sauginės normos ir prekybiniai interesai gali papildyti vieni kitus, jeigu visos šalis vadovausis bendromis taisyklėmis ir ši tema šiandien dažnai linksniuojama ir įtraukiama į tarptautinės prekybos sutartis, taip pat pasirašant įvairius dvišalius susitarimus, privalome atkreipti dėmesį į tai, kaip prekybos sutarčių nuostatos yra iš tiesų įgyvendinamas dabartinėmis aplinkybėmis reikėtų šiek tiek paredaguoti šį pranešimą, pirmiausiai kalbant apie e, bendros e, preferencijų sistemos reformą. Mes tikimės, kad parlamentas bus įtrauktas į vertinimo procesą. Kalbant e, apie lengvatinių multų taikymą, parlamentas atkreipė dėmesį į Bangladešo e, tekstilės fabrikė įvykusią nelaimę prieš kurį laiką, kalbant apie aplinkos sauginės normas ir reikalavimus. Šią situaciją taip pat pasikeitė nuo 2010 metų po to, kai buvo pradėtos pasirašinėti sutartis e, įtraukiant atitinkamas ekologinės nuostatas, jas atsižvelgiant į parlamento rekomendacijas artėjant e, viršūnių sustikimui klimato kaitos būtina ruoštis pasauliniam susitarimui, kuris gali būti pasirašytas, taigi esu pasirengusi dalyvauti šiame procese ir kartu su pranešėja mes turėtume siekti, kad e, šiuo pranešimu būtų skatinama ir toliau ambicingai gyventi 10 metų rekomendacijas. Ačiū socialistų demokratų frakcijos atstovas šešėlinis pranešėjas Kirkindalin negali dalyvauti posėdėje, tiksliau, jie negali dalyvauti posėdėje. Aš pristatysiu jos poziciją, pamėginsiu tą padaryti lietai. Šis pranešimas yra puikia galimybė įgyvendinti prieš penkerius metus patvirtintą darbo atvarkę 2010-aisiais parlamentas ragina įtraukti žmogaus teisų socialinius aplinkos saugius standartus į visus es prekybinius sustarimus, įskaitant ir svarbių tarptautinių konvencijų ratifikavimą. Taip pat parlamentas ragino skirti ypatingą dėmesį tam, kaip atitinkamos teisės ir standartai yra įgyvendinami, reikalaujant atitinkamų reguliarių ataskaitų iš šalių partnerių komisijos pilietinės visuomenės, įtraukiant taip pat socialinius partnerius į sustarimus dėl ginčių sprendimo Kalbant apie bendrus preferencinius muitus, parlamentas paragino peržiūrėti e, visas konvencijas ir mm, netaikyti preferencinių muitų, jeigu būtų nustatyta, kad nesilaikoma atitinkamų sustarimų nuostatų. Taip pat ir parlamentas ragino stiprinti įmonių socialinę atsakomybę, įtraukti atitinkamas nuostatas į visus svarbius prekybos susitarimus. Pat Europos parlamentas pritarė atitinkamai prievolė įmonėms taikyti apdarios politikos e, nuostatas. Deja, e, komisija ne visuomet imasi tinkamų veiksmų. Iš tiesų, pasi, susitarimas su Koreja buvo pasirašytas e, neįtraukiant kai kurių svarbių nuostatų tvaraus vystimosi mm. e, skiriaus e, nuostatos yra vienas iš silpniausių, taip pat ir derantis su jungtinėmis valstybėmis, nenumatomas atitinkamos prievalės nei jungtinėms valstybėms, nei Europos Sąjungai susijusios su prisimtų įsipareigojimų vykdymo stebėsena. Atitinkami susitarimai su vakarų Afrikos šalimis turi dar mažiau tokių nuostatų dėl e, bendrus preferencijos politikos derantis su Guatemala ir kitomis šalimis Centrinės Amerikos ta sistema taip pat neveikia. Taigi problemos, kurias prieš penkerius metus iškėlė parlamentas ir toliau yra aktualios. Taigi šiame pranešime atitinkami aspektai yra įvertinami, teikiami pasiūlymai, kaip problemas spręsti. Mes tikimės, kad trišalis požiūris e, po nelaimės Bangladeše ir pasiūlyti atitinkami susitarimai, pavyzdžiui, prieš gaistinės apsaugos atitinkamose įmonėse bus naudingi. Mes taip pat turime imtis atitinkamų veiksmų prieš susitarimų nuostatų pažeidimą. Taip pat būtina įtraukti šios procesus, kuriuose dabar dalyvaujame e, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę, steigiant atitinkamas stebėsenos grupės, kurios bendradarbiautų su komisija, mūsų frakcija ketina bendradarbiauti su kitomis frakcijomis, kad galėtume šį svarbų darbą atlikti. Tai yra Džiut Kerpindalio ir socialistų demokratų šešėnės pranešėjas šiuo klausimu. Dabar Aldė šešėlė pranešėja Marielis ar ne? Ačiū. Tai jūs, atsiprašau, Maryčia, man netinkama pavardė buvo užrašyta. Had, Aš ir pati susipa, susipainėjau, nes e, buvo trumpa per pertraukėlė, aš išėjau ir, ir praleidau pradžią. Mano frakcija ir aš asmeniškai labai džiaugiamės matydami tai, kad Europos parlamentas ir toliau yra priešakinėse linijose raginant, kad būtų patikimesni e, ryšiai tarp priekybos ir vertybių, kiek įmanom iš ES pusės, kad būtų įtvirtinti tokie principai kaip žmogaus teisų gerbimas, e, subalansuota plėtra, pagarba aplinkai, aplinkos saugos užtikrinimas, socialinės teisės ir taip toliau. Taigi džiugu, kad tai dabar jau yra dvišalių susitarimų integruota dalis, taip pat ir BSP plus kontekste. Manau, reikia atsiminti, kad jeigu ES nori plačių užmojų politikos, kad jau tikrai būtumėm lyderė šiais rytėje, mes turime tą daryti ir savo darbę su JAF, ir su Afrikos valstybėms, ir kitur. Bet yra, aišku, ir visai lė horizontalių teminių um, klausimų, pavyzdžiui, mineralai iš konfliktų zonų. Aš įsivaizduoju taip, kad iš tikrųjų labai svarbu reikia e, galvoti ir apie priekybos, visą žaliasias technologijas. Mūsų frakcija toliau siekia stiprinti vertybės per priekybą taip pat, bet mes turime atsiminti, kad priekybos sutarimų ir taisyklių rezultatas gali būti pamatotas tik tai ilgalaikiu laikotarpiu Mm, ir aš tikiu, kad kiekviena priemonė yra labai svarbi, siekiant įtvirtinti visas visuotinės vertybės, kuriomis mes tikime. Mes turime būti ir realistai, mes turime suprasti, kad vien per priekybos politiką to nepasieksime. Priekybos politika yra vienas iš neatsiemų elementų bendroje politikoje, tai yra diplomatinės dar pastangos ir priekybos visas priemonės ir dar visai lė kitų elementų. Taigi neturėkime iliuzijų, kad vien priekybos politika visas problemas išspręs, visas problemas, su kuriamis susidurime šiandien pasaulyje. Ačiū, atsiprašau už tą painiavą, dabar kalant žaliųjų vardu. Ačiū, ačiū Mm, pranešė, iš tikrųjų priekyba nėra vienintelė priemonė, bet viena iš priemonių, mes visi dėl to sutinkame, mes turime taip pat žiūrėti ir kaip mūsų pranešimai yra gyvendinami, kaip komisija, kiti subjektai gyvendina tai, ko mes raginame padaryti. Mes galvojame, kad reikia daug ką nuveikti priekybos rytyje ir, pavyzdžiui, žmogaus teisė ataskaitoje matome, kad visos tos priemonės dėl vystimosi turi būti gyvenimas, reikia stebėti, kaip tai daroma ir sutartise tai tos nuostatos turi būti sustiprintos. Tikrai dar nepasiekėme daromo lygio ir žmogaus teisų sąlyga turi būti pri, labai svarbi ir mm, jeigu yra kažkokio tai poveikio, tai turi būti, uh, aišku, stiprinamas politikos nuoseklumas, jeigu reikia atitinkamai kažkokie netinkami veiksmai smerkiami ir taip toliau. Mūsų prekybos politika turi būti daug labiau apčiuopama. Dabar dėl uh, Pries plėtros punktų pranešime yra rekomenduojama įtraukti privalomus įsipareigojimus, bet aišku, tai neišsprendžia to iššūkio, kiek įmanoma paskui būtų užsitikrinti, kad tie privalomi įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Taigi mes turime siekti tvarios plėtros skyriuose ir uh, tokių privalomų įsipareigojimų, kuriuos būtų įmanoma užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinti, nes tai būtų efektyvu ir mes turėtume pakviesti komisiją pasvarstyti galimybės laikytis daugiau ir, ir sankcijomis paremtos politikos. Toliau pratesiant, kas pasakyta dėl žmogaus teisų, kolegos kalbėjo apie. Uh, svaro poveikio įvertinimo iki dėrybų, bet ir po dėrybų. Manau, kad tai yra labai svarbu, tai lemiamas veiksnys ir į, tuos, į tas ataskaitas ir įvertinimus turime įtraukti ir labai mm, svarę žmogaus teisų dimensiją. Pavyzdžiui, dėl teisės į maistą pranešėjo, pavyzdžiui, vaidmo būtų labai svarbus ir, ir tas indėlis į priekybos sutarimus čia irgi. Toliau dėl Um, įmonių socialinės atsakomybės parlamentas rekomenduoja atsižvelgti į šio elemento svarbą priekybos politikoje nuo 2020 metų, tai jau yra dabar viena iš prievalių, kol kas nebuvo tai dar padaryta, dabar tai yra daroma ir galvojant apie mm, toles tolesnį priekybos politikos plėtojimą, tai reikia turėti omenyje. Ir atsimenu dabar visus tos nelaimingus atsitikimus, tas katastrofas ir galvojant apie darbo sąlygas, ypač tekstilės sektoriui, tai mes tikrai turime labai atidžiai stebėti tą situaciją. Ir turime dalyvauti bendrame procese, kad būtų jungtinių tautų privalomos gairės nustatytos um, verslui, pramoniai, kad būtų, pavyzdžiui, deramas numatytas daromas dėmesys tiems klausimams, tiems klausimams kad būtų prievolė pasirūpinti tinkamomis sąlygomis ir mes turime galvoti apie teisės aktus, kurie atspindėtų tai, ko mes tikime. Dabar dėl klimato ataskaitų Buvo ir rekomendacijų labai plataus masto, mes žaliai pritarėme tam, pavyzdžiui, PPO perž... reformai dėl produktų skirstimo pagal jų gamybos metodus taip pat, kad būtų prievolės ir tikslai apibriežti, pavyzdžiui, pagal jungtinių tautų klimato kaitos pagrindų konvenciją, kad tai turi turėti pirmenybę bet kokiam siauram, e, pirmenybė prieš bet kokį siaurą priekybos taisyklių interpretavimą. Toliau dėl e, dempingo klimato srityje ir nesažningos konkurencijos mes turime atsižvelgti ir į priekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą. E, parlamentas dabar neseniai paragino, kad būtų taikomos ir CO2 korekcinės priemonės, irgi tą reikia turėti omenyje. Ir galiausiai pranešime raginama įvertinti tarptautinio transporto kainą, kad tai būtų įtraukta ir integruota į produktų gamybos kainos paskaičiavimą. Ir atsižvelgiant į mūsų darybas, mes galvojame, kad iš tikrųjų galvojant apie tarptautinį transportą ir plėtrą, negalima svarstyti apie tolesnius veiksmus čia, kol nėra įtraukta įtraukta tarptautinio transporto e, kaina į kain, produktų kainos skaičiavimą. Mes galvojame, kad visų pirma reikia į tai atsižvelgti. Ačiū FTD. Vardu Gesin Priehin. Ringrazio anch'io la collega Forenza per l'ottimo lavoro che ci ha presentato. Ačiū. Noriu padėkoti poniai Forenzai už e, jos puikiai parengtą pranešimą aplinkos saugos standartų, žmogaus teisų, socialinės atsakomybės ir prekybos politikų politikos klausimai ir jų e, tar, tarpusavio suderinimas yra labai svarbus dalykas. Aš žinau, kad socialinė, įmonių socialinė atsakomybė yra labai svarbus klausimas. Esu dirbusi šioje srityje. Užimtumo komiteto darbas, e, indėlis į šį pranešimą taip pat buvo geras ir aš manau, kad pranešėja atsižvelgs į šio komiteto siūlymus, nes aš rengiau tuos pasiūlymus. Noriu E, pakalbėti apie TDO konvenciją šiuo klausimu. Mūsų, tarptaut, mūsų sudaromas tarptautinės sutartys turėtų būti akstinas ratifikuoti TDO konvencijas. Tai įtraukta į komisijos strategiją ir tai yra svarbu <coughs> siekiant vertybėmis grindžiamos prekybos politikos. Manau, kad tai turėtų uh, sustiprinti žmogaus teisų įgyvendinimą. Uh, Laisvos prekybos sutartys turėtų prisidėti prie aplinkos plėtotės ir reikėtų bausti tuos, kurie taisyklių nesilaiko. Nemanau, kad gerai e, yra renkti e, teismus, e, organizuoti teismus e, po, po to, kai faktas jau įvyko ir viskas e, nuspręsta. Poveikio vertinimas turėtų būti rengiamas prieš, per ir po dėrybų Bet svarbiausia, kad poveikio vertinimo studijos būtų parengtos prieš dėrybas ir prieš ratifikavimą. Būtų gerai paprašyti komisijos parengti naują įmonių socialinės atsakomybės strategiją. Ypač kreipiantis į tas įmonės, kurios dabar e, aktyviai dirba laisvoje rinkoje ir manau, kad prieš įgyvendinant įstatymų pokyčius reikia siekti e, kultūrinių mąstymo pokyčių ir aš tikrai aktyviai dirbsiu toliau rengiant šį pranešimą. Pirmininkas, ačiū. Mes turime nedaug laiko ir trys dar kalbėtai paprašė žodžio komisija ir kolegės iš komiteto Marija. Ačiū trumpai. Aš pritariu dideliai daugumą išsakytų minčių. Noriu padėkoti poniai Forenzai už jos nuveiktą darbą, už padarytą pristatymą, nes ten jie apžvelgia svarbiausius principus, kurie yra svarbus žmogaus teisų, aplinkos sauginių, socialinių e, teisų apsauga. E, socdemams svarbus yra keli dalykai ir didelė dalis jų jau įtraukta visų pirma e, saistančių E, nuostatų patvirtinimas, nes jau tapo aišku, kad laisvanoriškų standartų nesilaikoma, reikia patvirtinti saistančius reikalavimus dėl socialinių ir aplinkos saugos teisų, taip pat reikia sukurti veiksmingą sankcijų mechanizmą ir trečia, kad ir kokie būtų ekonominiai interesai kuriuos gina ES, aplinkos sauginės, socialinės ir žmogaus teisės vis tiek turėtų likti prioritetu. Tai yra, nereikėtų E, tų dviejų aspektų painioti, kuomet e, vyksta dėrybos. Ponas Faran iš e NF. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbu kaip koordinatorius ir kalbu tautų ir laisvės Europos frakcijos vardu. Vertindamas šį pranešimą, noriu pasakyti, kad klimato kaita, klimato atšilimas, na, uh, Tai yra iššūkis, kurį tenka atremti ir jeigu raginame valstybės investuoti į ekologiškus energijos šaltinius, tai tai kainuos milijonus eurų ir valstybėms yra ypač už, sunku užtikrinti prekybos balansą ir negalime to laikyti savaime suprantamu dalyku. Uh, socialinio aplikosauginio ir įmonių atsakomybės reikalavimų įtraukimas į sutartys. Man atrodo, kad negerai yra sieti prekybą ir žmogaus teisės. Mes bandome eksportuoti ir primesti savo vertybės žmonėms, kurie gali tai suvokti kaip išpolį prieš juos. Ir svarbu, kad mes uh, gerbtume var, valstybių valdžių vertikalų integravimo principą. Negalime savo vertybių primesti visam pasauliui. Mes sutinkame su, e, e, su sąsamis arba aplinkosauginių e, teisų ir prekybos politikos. Tačiau, kalbant apie žmogaus teisės, ne, nereikėtų kurti papildomos biurokratijos. Na, kuriame, bandoma kurti aplinkosauginę aplinkosauginį paktą pas, pasauliniu mastu. Tačiau nepamirškime demokratijos susiverenumo. Uh, Ačiū. Pone Mentinį, politikos koordinatorė iš prekybos direktorato. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė, nes laiko yra mažai. Taip pat kaip jau buvo minėta, diskusijos yra labai plačios ir tikrai reikėtų daugiau laiko išnagrinėti visus aspektus. Bet kokiu atveju komisijos vardu noriu pasidžiaugti to, kad komitetas toliau rodo susidėmėjimą tvaraus vystimos ir priekybos politikos tema. Šis klausimas buvo komisijos priekybos politikos pamatinių aspektų ir mes rengiamės ir toliau laikytis tokio požiūrio, kaip jau buvo minėta. Nuo 2010 daug kas įvyko pasaulyje ir dabar tikrai lai, tinkamas laikas apžvelgti viską ir išsiaiškinti, kaip norime e, eiti priekin. Paminėsiu dar vieną aspektą - tvarios plėtros tikslus, kurie buvo paminėti šių metų pradžioje. Daug kas nutiko ir Europos aplinkosaugos politikoje, e, komisijos veiksmų programa egzistuoja šią temą, jos nepristatinėsiu iš naujo, bet mes sieksime E, tvarios ir aplinką tausojančios plėtros nuostatas įtraukti visas prekybos sutartys, taip pat bendrosios, bendrųjų prekybos, prekybos privilegijų sistema, jos nepamirštame, Bangladešo kompetencijos, jas minėjo. Keletas kalbėtojų taip pat e, dėrybos su Birma Mienmaru, tai buvo minėta socialinė atsakomybė siekiant plėtoti ESBO, atsiprašau, EBPO gairias. Ir galiausia, norėčiau priminti, pakalbėti apie poveikio vertinimą. Kai kas buvo minėtas šis aspektas, aš mes nuosekliai rengėme poveikio vertinimo studiją kiekvieną kartą, kai komisija pasiūlo e, pradėti dėrybas Mes pagiliname žmogaus teisų matmenį, nešeniai parengėme gairias, kaip, nagri, kaip analizuoti žmogaus teisės priekybos politikoje. Žinoma, e, dar iškyla sunkumų gaunant visuos duomenys, bet darbas šioje srityje vyksta. Užbaigdama noriu pasakyti, kad tvari, tausojanti plėtra išlieka mūsų svarbiausių siekių kitais metais. Mūsų prekybos strategija yra aiški. Tai yra atsakinga prekybos politika. Na, tikrai būtų galima kalbėti daugiau, bet siekiau kalbėti glaustai. Dar noriu paminėti e, nuoseklumą ir e, įgyvendinimą. E, turiu menį mums patikėtų priemonių įgyvendinimą ir mm, tausojančios prekybos plėtotės įgyvendinimą kaip jau sakiau, reikėtų siekti didesnio įvairių politikos ryčių sudarinamumo. Prekybos ir visamosios politikos suderinimas, pavyzdžiui, yra labai svarbus, jei norime paskatinti reformas e, šalise partnerėse. Tuo ir baigsiu, bet noriu dar kartą pabrėžti, kad ši tema mums tikrai yra labai aktuali ir mes esame pasirengę toliau keistis nuomonėmis su komitetu, šešėliniais pranešiais ir, šeš... ir pranešiais. Ačiū. And, and so succinct, and, say, have... Labai ačiū už tai, kad leidote mums grįžti prie šios temos. Suteiksiu dabar žodį apibendrinimui pranešėjai. Ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, norėčiau dar tik tai pasakyti štai, ką iš pirmosios diskusijos galime daryti išvadą, kad mes iš esmės sutarėme dėl prioritėtų ir dėl priemonių, kurios turėtų būti minimos šiame pranešime, turint omenyje tam tikrų socialinių nuostatų silpnumą ir kontrolės būtinybę atitinkamų privalomų nuostatų bei sankcijų sąrašo. Norėčiau jau dabar padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, kitiems kalbėtojams. Man susidaro įspūdis, kad bendromis pastangomis galime nuveikti puikų darbą. Ir norėčiau iš anksto jau susitarti dėl susitikimo su šešėliniais pranešėjais datos. Norėčiau padėkoti Teresai atraminti. E, Su jie jau buvome susėdusios ir pasikeitusios mintimis. Jos parama man labai svarbi siekiant toliau judėti į priekį. Ačiū. Buvo minėta, kad bus užšauktas šešėlių pranešėjų sustikimas, tačiau kalbant apie komiteto tvarkaraštį, sausio 25 dieną svarstysime pranešimo projektą. Vasario 8 baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Komitete svarstysime pranešimą e, pakeitimus 13-14 kovo ir plenarinėme posėdėje taip pat kažkada bus šis pranešimas svarstamas, taigi dabar pereikime prie vartot e, balsavimo. Pasitikrinkite, ar visi turite balsavimo korteles. Pirmasis balsavimas bus dėl žado pranešimo. E, Dabar e, balsuosime dėl antrą pakeitimą, kadangi pirmasis ir devintasis buvo atsimti, tačiau Pimkas atsiprašo, dar reikia balsuoti dėl pirmą kompromisinio pakeitimą, kuris apriepia pirmą ir devintąjį pakeitimus, tas, e, kas balsuojate už, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, e, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis atkrinta, septintasis taip pat, trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime dėl trečio kompromisinio pakeitimo elektroniniu būdu. Is everyone voted? Vote is closed balsuoti baigiame. Neveikia mano balsavimo įranga, sako kažkas, kaip jūs norėjote balsuoti, na šiuo atveju tai nėra taip svarbu. 14 už 20 prieš, vienas susilaikė, aiškiai atmesta. Balsuosime dėl ketvirto kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 23 pakeitimas susimtas, 13-14 atkrinta, 16 nepriimtinas, 18 atkrinta, 5 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 20 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 20 pakeitimo, elektroniniu būdu pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame 22 už 13 prieš pritarta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta tą pačią balsų daugumą, 22 už prieš susilaiko pritarta, 24 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 27, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 28, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 29, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 30, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 31, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime balsavimą dėl 31. Balsuoti baigiame. 16 už 17 prieš pritarta. 32 kas už kas prieš. Pasitikrinkime. Pradame balsuoti dėl 30 antrojo. Balsuoti baigiame. 18 už 17 prieš pritarta, 33 už prieš susilaiko pritarta, 6 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 37 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 38, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 39, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 40, kas už, kas prieš susilaiko. Manau, kad reikia pasitikrinti dėl 40. Balsuoti baigiame. 6 už 12 prieš 17 susilaikė atmesta 41 kas už, kas prieš susilaiko pritarta 42 kas už, kas prieš susilaiko pritarta 43 kas už, kas prieš susilaiko pritarta 44 iš dviejų dalių kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, 45 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 46 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 47 kas už kas prieš susilaiko pritarta, 48 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 49 kas už kas prieš. Pasitikrinkime dėl 49-ojo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 18 už 17 prieš pritarta. 50 kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl nuomonės su visais pakeitimais, balsuoti pradedame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 32 už, nei vienas nebalsuoja prieš, du susilaikė pritarta. Sveikiname Janika. Dabar Europos Sąjungos konkurencingumo politikos metinis pranešimas Adamas Šeinfeldas yra pranešęs. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas septintasis, kas už, kas prieš susilaiko. Dėl septinto pakeitimo reikėtų pasitikslinti. Balsuoti baigiame. 17 už, 17 prieš atmestą vieną balsą persvarą. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Vėl reikia pasitikrinti dėl dešimtojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. 16 už, 19 prieš atmestą, 11 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą, 12 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą, trečiasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą Manau, kad reikia pasitiksinti, nors manau, kad atmesta dėl 14 pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Aiškiai, atmesta 11 už 23 prieš vieną susilaikė. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta ketvirtasis kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 18 kas už, kas už, prieš susilaiko pritarta 19 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 5 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta 22 pakeitimas kas už, kas prieš. Manau, kad pritarta, bet pasitikslinkime dėl 22. Balsuoti baigiame. 20 už 13 prieš, 2 susilaikė pritarta, 23 kas už kas prieš. Manau, kad dėl šio taip pat reikės pasitikslinti. 23 pakeitimas pradėme balsuoti, balsuoti baigiame. 15 už, 19 prieš, 1 susilaikė atmesta, 24 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 27 pakeitimas, kas už, ne, pinkas atsiprašo, šis atkrinta. Balsuosime dėl septintojo kompromisinio pakeitimo, kas už. Dar 28 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas um, dėl nuomonės projektos su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 38 prieš 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Balsuosime dėl dėrybų dėl laisvos priekybos sus, susitarimo pradžios su Australija ir Naujaja Zelandija. Tai klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. kas norėtų pritarti šiam klausimui, ne. Danielis Kaspari vieną pakeitimą pasiūlęs septintai pastraipai, kas už šį pakeitimą prieš susilaiko pritarta. Pasuojame dėl klausimų, kurie atsakom žodžiu, kas už, ne, turime balsuoti elektroniniu būdu, sako pirmininkas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 30 už 4 prieš pritartą. Paskutinis balsavimas dėl dėrybų pradžios skirtos reglamentui prieš kankinimus reikia 21 mažiausiai balso, kad prasidėtų trilogo dėrybos dėl šio pranešimo dėl prieš kankinimus nukreiptos nukreipto reglamento, nes parlamentas spalio 27 gražino šį pranešimą komitetui. Siūloma pradėti formalės darybas su taryba ir komisija dėl sustarimo per pirmąjį svarstymą remiantis spalio 27-osios parlamento patvirtintais pakeitimais ir turi būti sudaryta darybininko komanda ir sutikti jam atitinkami įgaliojimai. Darybininkas turi sudaryti pranešėjas, pirmininkas ir šešėlį pranešėjai pradėm balsuoti, balsuoti baigiame. 34 už, ne vienas prieš, vienas susilaikė, pritarta. Baigiame balsavimus. Dabar pereikime prie 12 darbo atvarkės klausimų, tai yra ES ir vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra savos iniciatyvos pranešimą. Okay. The, we had a first exchange of views. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis buvo e, spalio 26 dieną šį antradienį e, darbo grupės centrinėje, tai sus susitiko aptarti šios klausimus taip, ir su verslo atstovais. Taip, Durelė yra mūsų pranešės, bet dėje jis negalėjo dalyvauti posėdėje, tai kaip man pranešė, jį pavadoja Darijo Tabareno, kuris tikiuosi yra salėje. Pone Tambarel, jūs pavaduojate jį, taip, tai prašom žodis jums. E sono qui in sostituzione del collega Borrelli a leggere. Taip, pirmininkė, iš tikrųjų pavaduoju poną Pralį, aš perskaitysiu jo tekstą. Jis atsiprašo, bet negali dalyvauti posėdėje, kadangi turi svarbių reikalų užsienyje. Taigi, mm, galvojant apie Jungtinės Azijos valstybės reikia prisiminti planas e, Reik AFES komiteto pranešimą. Šis regionas yra labai svarbus ir čia yra daug platesni klausimai nei vėl Afganistane. E, aišku, į tai mūsų dėmesys buvo nukreiptas pasaraisiais metais, bet 2008, nuo 2008 metų mes matome, kokia yra silpna pozicija ekonominių požiūrių. Mm, e, Rusijos, Kinijos saugimas, regioninės integracijos mintis, pavyzdžiui, Eurazijos ekonominė sąjunga ar Šanhajos uh, bendradarbiavimo organizacija, energijos sektoriaus investicijos iš JAV. Visą tai aptariu savo nuomonės pirmame punkte. Toliau stalkit dėmesį į tris skirtingas rytis. Visų pirma, <coughs> dvišalė priekyba ir santykių stiprinimas. Mes turime pasinaudoti esamais tarimais, dirbti vidutinės trukmės laikotarpiu ir galvoti apie pažangės partnerystės bendradarbiavimo sutartis, kokias mes esame pasirašę, pavyzdžiui, su kitomis valstybėmis, Kazakstanu, tarkim, toliau struktūrinės reformos, kurios yra labai svarbios, kuriant palankų klimatą vietos ekonomikos augimui ir investicijų skatinimui. Toliau pasitikėjimo stiprinimo politikos priemonės veiksmai tarp atitinkamų valstybių ir ES, tarp abiejų pusių taip pat. Čia labai svarbu, kad sustiprintumėm ES poziciją Centrinėje Azijoje ir Taip pat atkreipsime dėmesį į dvi šalių susitarimus ir dvi šalią priekybą, kuris stiprė. Dauguma mūsų santykių, aišku, yra sutelkti į Kazakstaną, kuris yra strateginis ES partneris. Mes turime išplėsti savo veiksmus ir labiau įtraukti ir kitas valstybės, kad būtų galima E, sudaryti sutarimus, kurie sustiprintų mūsų priekybos santykius su tomis valstybėmis. Todėl mes e, nerimaujame, kad yra įstrigęsios darybos su Turkmenistanu, kaip pasivi monitoringo grupė, ir yra, pavyzdžiui, Iranas, Afganistanas paminėtini dėl energetikos svarbos. Taip pat reikia nepamiršti jų strateginės svarbos stabilizuojant viso regiono situaciją, tai aš aptariu antrame punkte. Toliau, trečias, ketvirtas punktai aptarė konkretesnius mūsų priekybos santykių aspektus. Centrinė Azija yra labai svarbi, galvojant apie energetikos uh, tiekimą ar energijos šaltinių diversifikavimą. Daug Europos energetikos kompanijų aktyviai dirba toje srityje jau ir dabar. Tačiau ES turi dėti daugiau pastangų, kad skatintų energijos diversifikavimą, galvoti apie tvarų, tvarios energetikos plėtojimą, jungčių sukūrimą. Toliau penktas punktas aptaria para, paramą vidiniams struktūriniams reformams, kas yra raktas į tolesnę plėtrą ir užsienio investicijų pritraukimą kas, su, aišku, kam yra labai svarbu sustiprinti įstatymą viršenybę. Tai reikia derinti su, kova, su korupcija užtikrinti, kad teisingumo sistemos būtų reformuotos, kad parlamentai būtų kad e, aplinka būtų saugojama, kad užsienio investicijos būtų saugomas. Tai toliau mes galvojame, kad ES gali padėti šiam regionui demokratizacijos procese, tačiau labai daug kas priklausys nuo tarpusavio pasitikėjimo klimato tarp to regiono valstybių, įveikiant įvairias kliūtis, kurios dabar egzistuoja, pavyzdžiui, kad infrastruktūra yra menkai sujungta, kad yra etiniai konfliktai, netgi yra konkurencija energetikos rinkoje. Tai reiškia, kad čia švietimas būtų nepaprastai svarbus. Mes norime paremti šių valstybių dalyvavimą Erasmus Plus programoje. Manau, reiktų išvelgti sinerginį poveikį valstybių narių lygmenių. E, mes galėtume prisidėti prie dinamiškos politikos plėtojimo, e, galvojant apie bendradarbiavimą tame regione, tarp to regiono valstybių, taip pat bendradarbiavimą per sieną. Ir AFET ir monitoringo grupės teigimu ES yra labai svarbi tame regione ir būtų svarbu susitarimai ES žino, kaip tai daryti įvairiose sektoriuose ir mūsų vaidmo būtų labai svarbus stiprinant e, politikos, ekonomikos politikų gyvendimą, pasikeimo stiprinimą tarp abiejų pusių. Ambasadoriai monitoringo grupė pasakė, kad tai yra teisinga. Centrinės Azijos valstybės stengiasi stiprinti dialogą ir priekybą su ES, nežiūrint įvairių problemų ar išsiskiriančių nuomonių dėl kai kurių klausimų. Todėl labai svarbu yra taikyti diferencijuotą požiūrį. Dabar jau mes turime pasiūsti aiškę žinę tam regionui, kad tas regionas mums rūpi, kad jis yra mums labai svarbus, galvojant apie mūsų ateitį. Tai yra nepaprastai um, svarbu dabar, kai matome, kad yra vis daugiau nestabilumo ir įtampos kitose regionuose. Ačiū pirmininkė. obviously for the EPP. EPP frakcijos vardu. Čia. Well. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą ir norėčiau aptarti keletą dalykų. Visų pirma, nepakanka vien pasakyti, kad Centrinės Azijos regionas yra strateginės svarbos Europos Sąjungai, nes ta pati frazė kartuota visoje mūsų santykių su regiono istorijoje. Ir atrodo, kad ankstesnė strategija nebuvo labai veiksminga. Europos Sąjunga investuodavo infrastruktūros, energetikos projektus, darydavo spaud, darė spaudimą Centrinės Azijos šalių vyriausybėms žmogaus teisų srityje, tačiau tas, tuo spaudimo nieko daug nepasiekėme, nes tikriausiai neturėjome daug svertų savo rankose. Investicijos į infrastruktūrą e, Centrinės Azijos vyriausybė buvo panaudotos taip, kad joms pačioms nereiktų leisti pinigų infrastruktūrai, o vietoj to panaudoti savo pinigus kariniams reikmėms ir e, ž, represinių priemonių prieš savo žmonės sustiprinimu ir, ir nepadaryta tai, ką nepadarė tai, ką jos privalėjo padaryti. Turime mąstyti, ką galėtume padaryti, kad tai pakeistume ir kokia galėtų būti nauja ES strategija. Manau, kad svarbiausia yra du tikslai. Visų pirma, investuoti į žmonės. Manau, kad dar nepakankamai. Tai akcentuojame, reiktų šį ramstį sustiprinti reikia e, žmogaus, žmonių plėtoti skirtų projektų, kurie nutiestų kelią pokyčiams regione. Dar vienas dalykas - užtikrinti, kad regionas, regiono šalis e, e, prisijungtų prie tarptautinės laisvos prekybos sistemos. Nes didžiųjų Centrinės Azijos šalių, to, ap, aplink, šalių aplink Centrinę Aziją E, įtaka, tokių kaip Rusija ir Kinija yra vis dėlto labai stipri ir ES e, reikšmingumas šiame regione yra ketvirtas pagal svarbą. Turime patraukti tas šalis į tarptautinį kontekstą, paraginti jas investuoti į uh, žmogiškosius išteklius, taip paskatinti pokyčius tame regione, bet vis pirma turime pripažinti, kad iki šiol galiojusi strategija nepadėjo daug pasiekti. Ačiū. Ačiū. Sodsdemų frakcijos vardu Marija Rena. Ačiū Davidai. Ačiū Davidui Boreliui už jo visą nuveiktą darbą. Aš nepritariu savo kolegos iš EPP nuomoniai e, ir nesakyčiau, kad strategija visiškai nepasiteisino. Manau, kad reikia peržiūrėti kai kurios tos strategijos punktus, nes strategija yra skirtinga skirtingose e, Vidurazijos šalise. Jeigu palyginsime Turkmenistaną ir Uzbekistaną, pamatysime, kad padėtis yra visiškai nevienoda, bet sutinku su, su siūlymu, kad reikia taikyti diferencijuotą požiūrį skirtingas valstybės. Toliau, e, svarbus aspektai e, susijęs su žmogaus teisėmis, apie tai jau kalbėjome. Taip, iš tikrųjų, apie tai reikia kalbėti. Visų pirma, daug kalbėta apie to regiono energetinius interesus, bet aplinkos sauginėme kontekste matome, kad energinių sistemų išnaudojimas, panaudojimas šiame, šiame regione vyksta darant žalą aplinkai ir mes Europos Sąjunga turime ypač akcentuoti, daryti spaudimą, kad regione vyktų aplinką tausojančių sistemų dėgymas ir reikia ypač daug dėmesio skirti tų šalių uh, gyventojams, nes joms neuž, jiems neužtikrinamos jų teisės uh, švietimas, taip pat uh, užimtumas. Pono Borelį pranešime taip pat kalbama apie kovą su korupcija. E, audito rūmo ataskaita atskleidžia, kad penkiose iš regiono valstybių korupcijos ligmo yra ypač aukštas. Todėl reikia akcentuoti kovą su korupcija ir nepamiršti įmonių atsakomybės, įmonių veikiančių tame regione atsakomybės ir išsiaiškinti, kokius mechanizmus jos pačios vietoje dėgia kovoti su korupcija. Pavyzdžiui, E, kalbant apie plėtrą, galima plėtrą, manau, kad turime surenkti diskusijas apie tai, ar vertinant dabartinę e, vidurinės e, centrinės Azijos situaciją apsimoka sudaryti partneristę sutartis su tokiamis regiono valstybėmis kaip Mongolija, pavyzdžiui. Kitais klausimais pritariu pranešėjui. Ačiū. Aldė. Vardu ponas Tukul Tukula. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis tikrai neblogai pradėjo darbą. Manau, kad kiti kalbėtojai jau uh, akcentavo nemažai svarbių klausimų ir, ir, nema, ir didžia dalimi galiu pritarti jų pastaboms. Uh, išaldė perspektyvos, svarbu puoselėti santykius su regiono valstybėmis, kad galėtume pagilinti bendradarbiavimą. Bet manau, kad mus gali sėti daugybę bendrų tikslų <clears throat> su tomis šalimis ir galime tuo remtis, jeigu pasirūpinsime, kai kuriais susijusiais aspektais ir taip užtikrinti e, pokyčius plėtoti tos, tose šalise. Manau, kad ES gali e, padėti <clears throat> joms, tom šalims e, atnaujinti infrastruktūrą ir prisidėti prie stabilumo užtikrinimo ten. Tačiau kai kurioms šalims tikrai reikia nemažai nuveikti, jeigu norime, kad jos pasiektų rinkos ekonomikos statusą. Tai čia ES indėlis tikrai galėtų būti nemenkas. Neramina tai, kad žmogaus teisų akivaizdžiai stinga regione. ES ir ypač mes, ES parlamento nariai, esame suinteresuoti, kad būtų puoselėjamos žmogaus teisės ir laikosi įstatymo viršenybės. Tai yra e, klausimai, dėl kurių nesiderama, bet kokiomis aplinkybėmis turime laikytis šių principų bendradarbiaudami su tomis valstybėmis. Žinoma, turime būti sąžiningi. Žmogaus teisų srityje yra problemų pačioje Europos Sąjungoje. Žinoma, turime susitvarkyti savo uh, šalise, jeigu norime, kad e, na, santykiuose su išorės pasauliu atrodytume patikimai. Tai yra klausimai, kurių turės imtis Europos Sąjunga. Neturėtume kitiems aiškinti, kaip jie turėtų elgti žmogaus teisų srityje, jeigu patys nepadarome savo namų darbų šiuo klausimu. <clears throat> Žmogaus teisų klausimai buvo minėti 2011, kuomet ES nusprendė ratifikuoti susitarimą su Uzbekistanu. Nežiūrint prastos žmogaus teisų padėties toje šalyje. Kiti svarbus klausimai, kurių turime imtis, tai korupcija. Apie tai kolegos jau kalbėjo. galime padėti toms šalims kovoti su korupcija. Todėl siūlau e, palaikyti aktyvų bendradarbiavimą su Vidurio Azijos valstybėmis, nes per jį galime padėti toms šalims pasiekti, užsitikrinti stabilesnę padėtį ir tapti pasaulinės rinkos dalyvėmis. Pirmininkė, tiek trumpai būtų Aldė požiūris į šį pranešimą. Ačiū. And... Labai ačiū. Guoja frakcijos vardu, pan Šolc. Ačiū pirmininkė. Ir pritarti kritiniam kolegijos vertinimui, tačiau manau, kad e, turėtume apskaitai paklausti, ar egzistuoja kokia nors strategija, ar tik tai turime tam tikrų priemonių svertų rinkinį, kurį pasitelkėme savo santykiuose su um, Vidurinės Azijos Respublikomis priklausomai nuo to norime, to ar ne. Per pastarosius metus iš tiesų realių veiksmų atlikta buvo nedaug. Taigi noriu paklausti, kaip turėtų atrodyti strategija, kuri paragintų šalis vystyti savo ekonomiką taip, kad jį duotų naudos piliečiams. Jeigu, pavyzdžiui, nedarbas kai kuriuose regionuose siekia 80-90 procentų, kai kuriuose regionuose. Tai kilo klausimas, kokią ateities perspektyvą galime pasiūlyti tų regionų žmonėms, jeigu ne užtikrinsime ekonomikos augimą. Tai panaši situacija šiuo metu yra artimuosiuose rytuose ir žinome, kokie yra jos padariniai taip pat ir kaimininėms valstybėms, taip pat ir Europos Sąjungai. Manau, kad mes privalome pagalvoti apie tai, kokius ekonominius prekybos politikos priemonės, priemonės galėtume pasitelkti panaudoti tam, kad e, tos šalis galėtų įveikti dabartinius sunkumus noriu padėkoti pranešėjai Borelį už pateiktus pasiūlymus. Galbūt atskirus punktus reikėtų įvertinti e, pagal jų galimybę padėti pasiekti užsibrėžtų tikslų. Teigiame, jog e, norime vertinti Vidrinės Azijos šalis kaip strateginį Europos partnerį arba partnerius, apie tai kalbama trečiame punkte, tai yra strateginės svarbos siekis ir todėl turime atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik energijos tiekimo įvairovė turėtų atitikti mūsų politinius ir ekonominius interesus bei siekius, tačiau jeigu norime, kad iš tiesų tos šalis taptų mūsų strateginėmis partnerėmis, tai reikia įvertinti ar tarybos pateiktose išvadose dėl naujos ES centrinės Azijos strategijos yra priimtinos ir tinkamas turime raginti valstybės norės dėti daugiau pastangų, stiprinti bendradarbiavimą prekybos energetikos srityse tarp ES ir Vidurinės Azijos tam, kad būtų galima prisidėti prie saugumo stiprinimo, mano nuomonė, vien to nepakanka. Mes turime atsižvelgti taip pat ir į Paryžiaus įvykius tragiškus ir elgtis sažiningiau ir turime įvardinti tos e, prekybos politikos e, svertus ir priemas tam, kad padėtis vidurinės Azijos e, šalyse iš tiesų pasikeistų į gerąją pusę. Ir aš manau, kad e, taip pat ir užsienkalų komitetas turėtų savo nuomonę pateikti. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu Klausis Bichneris. Ačiū už suteiktą žodį. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Borelį už puikiai parengtą, gerai parengtą pranešimą, kuris tikrai taps geru mūsų bendro darbo pagrindu. Pritariu pasiūlytai bendrai teigiamai pozicijai stiprinti prekybinį bendradarbiavimą, tačiau kalbant apie žmogaus teisės, norėčiau, kad e, būtų žengtas žingsnis e, dar šiek tiek toliau nei siūlė anksčiau kalbėję kolegos. Daugelėje Vidurinės Azijos šalių žmogaus teisės yra ne tik, kad negerbiamas, nes pavyzdžiui, Uzbekistane E, praktiškai tam, kad Uzbekistanas e, galėtų būtina prielaida vos ne Uzbekistano sportui Europos Sąjungo ir žmogaus teisų pažeidimai. Manau, kad e, reikia į tai atkreipti dėmesį. Vidurinės Azijos regionas mums yra labai svarbus tačiau e, negalime e, mes savo interesų ginti persekiojimų šio regiono žmonių sąskaitą, e, dedant svastiklių ekonominius santykius ir žmonių interesus, nusverti turėtų žmonių interesai. Kitas pavyzdys - Kazahstanas. Mes viena vertus sustiprino bendradarbiavimą ir kartu pablogėjo žmogaus teisų padėtis toje šalyje, o tai reiškia, kad reikia įtraukti atitinkamus stebėsinos, žmogaus teisų stebėsinos mechanizmus į šios e, susitarimus. Anksčiau minėjau Uzbekistaną. Išoriškai Uzbekistanas bando e, pristatyti tam e, tikrą pažangą, pavyzdžiui, atsisakydamas vaikų darbo ir sustiprinamas bendradarbiavimas su tarptautinio darbo organizacija, tačiau oficialios e, ataskaitos ir tikrovė nesutampa ir taip pat tam tikrą dalimi buvo atsisakyta priverstinio darbo, tačiau tai nereiškia, kad derlius yra nuimamas nenaudojant tam tikros prievartos. Tai reiškia, kad turime padėtį stebėti daug išsameu nei iki šiol. Ir Turkmenistane labai daug rimtų problemų yra tekstilės pramonės srityje. Nekantrai laukiu būsimo bendradarbiavimo, tikiuosi, kad šioje srityje galėsime kai ko pasiekti, kas būtų naudinga ne tik Europos ekonomikai, tačiau taip pat ir Vidurinės Azijos šalių žmogaus teisėms ir aplinkosaugai. Ačiū. Ačiū FDD savo likti, nematau salėje, ar yra tokių? O NF. NF koordinatoriui dabar steiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie tarptautinius iššūkius, praėjus 25 metams po Sovietų sąjungos grįvimo, kokius iššūkius patiria Europa, Vidurinė Azija puikiai suvokiame, kad e, Europa bando šiame regione stiprinti savo įtaką, turint omenyje, kad Rusija, Iranas ir Kinija taip pat suinteresuoti savo įtaką šiame regione ir tiek pasitelkus ekonominius modelius, tiek įtakos modelius yra labai sudėtinga Europos Sąjungai siekti viena vertus, kad sustiprėtų žmogaus teisės, taip pat primesti savo ekonominį modelį ir siekti stiprinti demokratiją tose šalise, reikia labai apdairiai dėrėtis. Žinoma, mes siekiame, kad Uzbekistanas e, ir kitos šalis prisijungtų prie PPO, tačiau turime nepamiršti, kad šis regionas yra nestabilus, atsižvelgti į jam, jam daromą įtaką Ir e, mes tikrai nesugebėsime konfrontuodami su Rusija stiprinti savo vaidmens vidurinėje Azijoje. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui Luk 9 atsakingas už vidurinę Aziją. Ne, tuo, kad panas Kys kalbės. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai sureaguosiu į komentarus ir sakytas mintis. Jos e, patvirtina, kad Vidurinė Azija yra strateginės svarbos regionas Europos Sąjungai. Pirmiausiai galbūt noriu paaiškinti šiek tiek aplinkybę susijusią su ES vaidmeniu prekybos santykiuose ir investicijų kontekste Iš tiesų mes atliekame labai svarbu vaidmenį ir jis dažnai yra sumenkinamas, nepakankamai vertinamas mūsų vaidmo kiekvienoje vidurinės Azijos šalise. Mes priklausome prie stambiausių penkerių prekybos partnerių su Kazakstanu Europos Sąjunga prekiauja didžiausių mastų ir taip pat turi, jai tenka daugiausiai užsienio investicijų, tiesioginių investicijų Kazakstane E, ateina iš ES ir trečdalis e, prekybos tenka ES prekybiniuose santykiuose su Kazakstanu. Taip pat turime plėtoti savo bendradarbiavimą su šio regiono šalimis ir svarbi būtina tam prielaida yra narystė PPO ir pasaulinių prekybos taisyklių laikymasis, kuris yra susijęs su šia narystė. Mes sėkmingai teikiame techninę pagalbą Kazakstanui ir Tadžikistanui. Kazakstanas greitų laikų prisijungs prie pasaulio prekybos organizacijos. Tadžikistanas prisijungė 2013-aisiais Turkmenistanas ir Uzbekistanas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų prisijungti nes e, jų ekonominė politika yra labiau uždara, kalbant apie atitinkamų susitarimų pasirašymą su Kazakstanu, tai jos taip pat nulems būsimą narystę PPO ir mes svarstame įvairias papildomas galimybės, kaip skatinti bendradarbiavimą su Vidurinės Azijos šalimis, kalbant apie žmogaus teisų padėtį stengiamės e, plėtodami prekybinį bendradarbiavimą atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį. Kolega Formentinė parengė labai neblogą savadą tų mūsų priemonių, kurias mes taikome, siekiant užtikrinti prekybinį bendradarbiavimą ir tvarę plėtrą. Neseniai gavome gegužės mėnesį paraišką iš Kirgistano ir pateiksime per artimiausias savaitės parlamentui greičiausiai atitinkamą konkretų pasiūlymą. Tai bus dar viena priemonė, kurią galime pasitelkti, stebėdami, kaip yra laikomasi žmogaus ir darbuotojų teisų atitinkamose šalise. Kirgistane šiuo atveju taip pat ir Uzbekistane mums padėtis yra labai svarbi. Ypač e, pavasarį buvo svarstytas e, atitinkamas e, susitarimo pasirašymas dėl tekstilės pramonės darbuotojų padėties Uzbekistane, žinoma, ten reikia padėti dar smarkiai gerinti, tačiau jeigu vertintume padėtį per pastaruosius septynerius metus pažanga yra kivaizdi, nepaisant to, kad daug ką reikia nuveikti. TDO patvirtino, kad pažanga iš tiesų pasiekta daugiausiai Uzbekistano valdžios pastangomis, tačiau tai nereiškia, kad turėtume kad neturėtume toliau skatinti bendrabiavimą tarp Uzbekistano valdžios ir tarptautinės darbo organizacijos dėl aplinkosauginių aspektų, kai kurios šalis jais labiau suinteresuotos, kai kurios mažiau. <clears throat> Turime nebendradarbiavimą aplinkosaugos srityje su ES. Kazakstanas labai aktyviai deda pastangas. Pavyzdžiui, Kazakstane kitais metais vyks tarptautinė paroda, pasaulinė paroda, kuria bus daug dėmesio skiriama atsinaujinantiems energijos šaltiniams, energetiniams sprendimams ir bendrabiausių Kazakstanu šios temos taip pat yra svarbios. Yra ir kitų elementų, kurias galėtų trumpai paminėti išvės veiksmų tarnybos atstovai dėl padėties susijusių su žmogaus teisėmis. Ačiū. Pirmininkas, jeigu ponė Perkusian iš EIVT norėtų tarti žodį, tai gali tą padaryti. Ačiū pirmininkė. Trumpai. Vienas svarbus e, atnaujintos strategijos elementas yra tai, kad įvedamas diferenciacijos principas, kurio pagalba, kuriuo siekiame atspindėti vidurio Azijos partnerių sieki, siekti pažangos ir taip pat atsižvelgiame į skirtingų šalių užmojus plėtoti e, dvišalius santykius. Todėl rengiamėsi visą tai atsižvelgti. Taip pat norėčiau pažymėti du svarbius nesenus įvykius, paskirta naująjį e, specialų ES ambasadorių tam regionui, Pite Būrenui. plėtoti ES ir regiono santykiams, taip pat naująją daugiametę indikacinę programą 2015-2020 metų laikotarpiui, kuri numato padidinti e, lėšų vokelį skirtą bendradarbiavimui. Norėčiau atkreipti dėmesį išvietimo įstatymo viršienybės aplinkosaugos rytis ir mes pritarėme siūlym, siūlymams išsakytiems šiuo klausimu. Dėl ekonominių ir priekybinių santykių čia akcentuojame patikimą investicijų aplinką, teisinio klimato stabilumą, ko pasigendame daugelį vidurių Azijos šalių, kova su korupcija, kaip jau buvo, kaip jau buvo minėta, korupcija yra tikrai paplitusi vidurio Azijos šalise, taip pat e, tarpusavio jungti su tarptautinė bendruomenė ir tolesnė regiono integracija, toliau žmogaus teisės. Nors e, kai kuriuose šalyse pastebėta teigiamų poslinkių, ypač teisėkuros reformos, sie, siekiant užkirsti kelią kankinimams, e, pasipriešinti vaikų darbo išnaudojimui, tačiau žmogaus teisų padėtis išlieka kelianti nerimą daugelie vidurio Azijos šalių ir mes stipriname savo pastangas čia kaip žinome, palaikote, palaikome e, struktūrinį žmogaus teisų dialogą su visomis regiono šalimis, jis leidžia įvertinti žmogaus teisų padėtį ir keičiamės informaciją apie žmogaus teisų pažeidimus. Tačiau, kai kada šios diskusijos vyksta sudėtinga ir ne visada padeda pasiekti apčiopiam rezultatų, tačiau tai yra vertingas įrankis, nes leidžia aptarti opius klausimus atvirai ir struktūriniu pagrindu. Šiek tiek apie mūsų delegacijų darbą Vidurio Azijos šalise. E, pal, jos palaiko nuolatinį dialogą žmog, žmogaus teisų gynėjais. Mūsų atstovai stebi e, žmogaus teisų padėtį, palaiko e, ryšius su žmogaus teisų aktyvistais, rengia pilietiniai visuomeniai skirtus seminarus e, siekiant nestatyti ne, ne, ne pavojų e, pilietinės visuomenės veikėjų. Taip pat pasitelkėme ES žmogaus teisų ir demokratijos instrumentą. E, ES rengė šiame kontekste seminarus, diskusijas e, temomis svarbiamis ir, ir Vidurio Azijos ir mums galimybė pasinaudoti bešališkų teismų, e, nepriklausoma teismų sistema ir panašiais. Ačiū. Uh, Ačiū, to baigėme diskusijas dėl šio punkto. Akšį 24.18 val. yra terminas pateikti pakeitimus. Su gruodžio 10 balsuosime komitete ir galvojame, kad plenarnė sesija pranešimas pasieks kitų metų kovą. Dabar periname prie 13 darbo atvarkės punkto, tai yra stabilizacijos asociacijos susitarimo tarp ES ir ES atominės energijos um, bendrijos iš vienos pusės ir Kosovo iš kitos pusės sudarimas. Kosovo stabilizavimo asociacijos sutartis buvo derinama nuo 13 metų spalio iki 14 metų gegužės ir uh, um, buvo pasirašytas tas sutarimas Rasbūrė spalio 5, davėme pritarimą jam. Kosovo nacionalinė asamblėja jau ratifikavo šį sutarimą spalio 2 dieną. AFIT yra pagrindinis komitetas šio klausimu ir jis siekia rekomendacijas patvirtinti iki metų pabaigos tam, kad būtų galima sparčiai ratifikuoti šį susitarimą ES vardu. Dabar suteiksiu žodį pranešėjų, kad jis pristatytų šį pranešimą. Adam Sheinfeld. Dziękuję bardzo panie e, przewodniczący. E, faktycznie, tak jak e, pan już zaznaczył, układ o stabilizacji. Ačiū pirmininkė, kaip jūs jau pasakėte, asociacijos stabilizacijos susitarimas tarp ES ir Kosovo buvo sudarytas 27 dieną. Prieš tai dviejus metus vyko dėrybos Ir šis stabilizacijos asociacijos sustarimas numato plataus masto bendarbiavimą dvišalių bei regionų lygmenių. Ir pagrindinis tikslas yra sustiprinti mūsų ekonominius ir priekybinius ryšius. Viena iš numatomų priemonių yra laisvos priekybos erdvės sukūrimas. Priedo reikia suderinti ir teisinės nuostas. Kosovas turi priderinti savo teisinę sistemą prie ES standartų. Yra nemažai paskatų, kurių tikslas yra paskatinti Kosovą mm, padaryti reformas ir, ir investicijas. Tai leistų užtikrinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos stiprėjimą. Tai yra labai svarbu ir migracijos kontekste, nes mes norime stabdyti migrantų srautus iš Kosovo e, plūstančius į ES valstybės narės. Čia labai svarbu yra pabrėžti, kad e, stabilizacijos ir asociacijos startis neturi įtakos valstybių narių pozicijai dėl Kosovo statuso ir nepriklausomybės pripažinimo. Taip pat mm, tas pats pasakytina ir apie Kosovo pripažinimą e, iš šias pusės bendrai. Uh, Kosovas yra viena iš neturtingiausių, galbūt pati neturtingiausia valstybė Europoje. 2 milijonai žmonių ten gyvena ir jeigu neištiesime pagalbos rankos ir nepadėsime jiem kurti demokratijos, jei nepasistengsime pakelti gyvenimo lygį toje valstybėje, aišku, kad tie žmonės sieks atvykti į Europą. Tai aš manau, kad padėdami jiems mes padedame ir patys savo. Ačiū dabar suteiksiu žodį. Vendanti, e, socialdemokratų vardu. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai ir kaip nuomonai pasakyta, parlamentas turėtų pritarti stabilizacijos asociacijos sutarčiai. E, e, ir tai atvers naują santykių erą ši stabilizacijos sesijos sutartis yra paskutinė iš mm, sudarytų tarp šio, es ir šio regiono valstybių. Ekonominiai e, santykiai turėtų būti glaudesni. Tarp Balkanų valstybių Serbija yra mm, e, būsima šalis kandidatė, kitos irgi yra svarstomos dėl e, galimos narystės perspektyvos Tai yra labai svarbu, galvojant apie standartų propagavimą, intelektinės nuosavybės, priekybos vartotojų apsaugos kitose srityse. Tai yra labai svarbu, galvojant apie mūsų vidaus rinkos modelį, tų šalių siekį integruotis. Bendarbiavimo politika apima įvairius sektorius pagal šį susitarimą, galvojam apie laisvos priekybos susitarimą, tai paskatytų socioekonominį augimą regione. Ir kaip tarybos sprendime pabrėžiama, tikslas yra sustiprinti ir pagilinti santykius tarp ES ir Kosovo. Aišku, nepakenkiant, bet apsaug, valstybėms manęs vizitės apsaugant. Turint omenyje, aišku, ir status, Kosovo statuso klausimą. Tai tiek. Ačiū pirmininkė. Mm. Ačiū. Bukner yra žaliųjų dar šešėlinis pranešėjas, ką aš matau iš pranešėjų. E, Ačiū už sutiktą žodį. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą projektą. Išvelgujame daug teigiamų aspektų, tačiau norėčiau taip pat pareikšti ir kai kurias abejonės perinamas laikotarpis dešimties metų siekiant liberalizuoti visą prekybos procesų yra geras, tačiau norėčiau, kad būtų buvęs pasirinktas ilgesnis laikotarpis tam, kad būtų šioje šalyje struktūrinės reformas lengviau gyveninti. Mums kyla didelių abejonių dėl viešųjų pirkimų. Susitarime parašyta, kad per penkerius metus įmonės neturinčios savo buveinių Kosove turėtų e, dalyvauti viešuose pirkimuose pagal tos pačius kriterijus kaip ir nacionalinės įmonės. Taip mes sužlugdysime šalies vidaus ekonomiką. Ir tokiu būdu Europos įmonės galės uždirbti dar didesnį pelną, tačiau kodėl komisija ir toliau laikosi šios metodikos. Ši priemonė atneš didelės žalos šalies ekonomikai ir sumažins e, vietos ekonomikos mastą. Taip pat e, kyla abejonių dėl eksporto muitų panaikinimo įsigaliojus susitarimui, nes pavyzdžiui, e, gamtiniai ištekliai, <clears throat> kai kurie ir jų gavyba yra labai svarbios Kosovo ekonomikai, palaiko jo gyvybingumą, todėl būtų labai pavojinga Kosovui šias priemonės taikyti, mes joms nepritarėme. Norime užduoti komisijai kelis klausimus. Kiek komisija žemės ūkio srityje atsižvelgia į šalies pareikštus nuogastavimus ir turint omenyje šio sektoriaus e, reikšmę šalies ekonomikai, kiek buvo atsižvelgta į šios nuogastavimus kiek buvo pasiūlyta paramos siekiant apsaugoti žemės ūkio gamybą Kosove ir užtikrinti rinkos prieigą. Taip pat noriu paklausti, ar atitinkamas apsaugos straipsnis ir išlyga galioja taip pat ir žemės ūkiui pramonės sektoriai. Aš tikiuosi, kad mes pasieksime gerą susitarimą, kuris būtų naudingas tiek Kosovui, tiek mums. Ačiū. Ačiū už jūsų pabaigą teigiamą gaidą. Ar yra kitų narių, kurie norėtų kalbėti? Jeigu ne, tuomet steiksiu žodį poniai Bronšart komisijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Komisija nori padėkoti INTA komitetui, ypač pranešėjui už e, teigiamą nuomonę e, dėl šio e, klausimo. Kaip teisingai pastebėta, asociacijos ir stabilizacijos sutartis yra svarbus veiksnys e, sėkmingai plėtojant ES Kosovo santykius. Tai žinoma yra ir ES ir Kosovo pirmoji sutartis. Šio sutarties e, privalumų yra daug. Pavyzdžiui, vyksta e, Kosovo teisės aktų pridedinimas prie ES teisės aktų ir jų normų, tai paskatins e, ir jo regiono, jo ekonomikos plėtrą, pritraukiant investicijų. Taip pat bus siekta e, abipusiškai pripažinti e, aukštojo mokslo diplomus, užtikrins e, tiesioginę prieigą Kosovo gaminiams ES rinkose, užtikrins Kosovo vietos gamintojų apsaugą bei jų konkurencingumą. Kaip jau sakiau, perinamasis laikotarpis yra dešimties metų tai yra ilgiausias laikotarpis skirtas Vakarų Balkanų valstybei. Mes manome, kad šis laikotarpis turėtų būti pakankamas šaliai su komisijos programų pagalba prisitaikyti ir padidinti savo konkurencingumą. Žinoma, tai pareikalaus daug vyriausybės indėlio ir pastangų ir ji turės suvaidinti esminį vaidmenį, ypač stiprinant į eks, eksporto rinką orientuotus sektorius, užtikrinant, e, siekiant kokybiškų gaminių, taip pat, kad jie atitiktų keliamus reikalavimus ir taip galėtų būti eksportuojami į ES rinkas ir, žinoma, užtikrinti atitinkamų institucijų veikimą, ypač konkurencijos tarnybos darbą. Taip pat norėčiau paminėti, kad šalis turės skirti tinkamą paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir užtikrinti vietos gaminių reikalingą kokybę. Norėčiau grįžti dar ir norėčiau dar kai ką pasakyti apie žemės ūkį ir suteikti išsame informaciją apie tai, kaip komisija yra numačiusi apsaugoti žemės, Kosovo žemės ūkio produktus Jeigu pažvelgsite, išnagrinėsite išsamei susitarimą, pamatysite, kad e, opiausios prekes yra apsaugotos, kai kurios netgi neįtrauktos į sutartį. Taip pat opiausiams prekiams numatytas ilgiausias perinamasis laikotarpis - dešimties metų. Ir tai turėtų leisti gamintojams prisitaikyti prie konkurencinio spaudimo ir užmėgsti tinkamą ryšį su vietos ES gamintojais, kad, galėtų, kad jie galėtų prisitaikyti prie konkurencinių sąlygų. Ačiū ir pranešėjas norėtų ką nors pasakyti. Trumpai. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju visiems už išsakytas pastabas. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks užbaigti darbą šioje srityje. Remiantis kitų šalių patirtimi, kurios pergyveno šį prisitaikymo procesą, prieš sudarant asociacijos ir stabilizacijos sutartis ar įstojant. Sakyčiau, kad dešimties metų laikotarpis yra labai ilgas. Tikimės, e, kad Kosovas pasinaudos tuo laikotarpiu ir užtikrins pozityvius pokyčius, tačiau pozityvus pokyčiai apima keletą kartų ir užtrunka dešimtmečius. Todėl griežti reikalavimai čia gali būti labai naudingi. Mes e, patvirtiname ypač reikalingų pokyčių darbo atvarkę. Tai galėtų paspartinti kaitos procesą. Verslo veiklos globalėjimas, viešųjų pirkimų globalėjimas yra vienintelis kelias pasiekti e, modernizuoti neišsivyšusių valstybių ekonomiką. Ir taip pat to siekti per tiesioginės investicijas. Tai reiškia užsienio kapitalo ateimą, kurio Kosove tiek daug nėra. Ir ne tik kapitalo, ir taip pat ir naujų technologijų ir žinių bei patirties. Remiuosi tokius etapus jau pergyvenusių šalių pra, e, patirtimi, pavyzdžiui, Lenkijos. Todėl manau, kad šios procedūros tikrai bus naudingos. Ačiū. Ačiū, noriu atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad pakeitimus reikia įteikti labai greitai iki lapkričio 23 vidurdienio. E, komitete šį klausimą vėl svarstysime gruodį ir plenarinėje sesijoje sausio mėnesį. Baigėme šio klausimo svarstymą ir dabar periname prie 14 darbo atvarkės punkto. Tai e, yra dėrybų dėl ES Tuniso laisvos prekybos sutarties pradžia. Kaip žinote, tų dėrybų pradžią e, paskelbė Malstrom, lankydamasi e, Tunise spalio 13-ąją. Netrukus po to buvo sudaryta ES Tuniso dėrybinė komanda, e, kuri pradėjo darbą e, spalio 22-ąją. Komitete jau ne, ne vieną kartą apie tai kalbėjome, jau buvome surengę pirmąjį keitimąsi nuomonėmis. E, su Tuniso ambasadoriumi. Atsižvelgiant iš šių darybų politinę svarbą, buvo nuspręsta, komitetas nusprendė parengti rezoliuciją šiuo klausimu ir e, pranešėja yra Mariel Desarnės, kuri atsakinga už Magreb šalis. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, tas klausimas jau buvo svarstytas. Jūs sakėte, tai ne tik laisvos prekybos sutartis, tai Mm, tai taip pat ir politinė sutartis. Mes suprantame, kaip svarbu, kad ES ir Tunisas būtų asocijuoti, kad padėtume šaliai plėtotis ir, ir išlaikyti uh, politinį ir demokratinį ilgalaikį stabilumą. Šiuo metu Tunisas išgyvena ypač svarbu savo istorijos laikotarpį. Prieš penkis metus prasidėjo revoliucija ir e, prireikė labai sunkių, nemenkų pastangų stabilizuoti, konsoliduoti demokratiją. Ir kaip žinome, e, Tunisas susilaukė apdovanojimų už savo pastangas, kvartetas gavo Nobelio premiją ir visi suprantame, kad ir dabar mm, darbas toliau vyksta e, labai sunkiomis sąlygomis, įvyko išpoliai Susoje ir Bardo šalis išgyvena turizmo sektoriaus krizę, nes išlieka terorizmo grėsmi. E, šalies regionai yra nevenodai išsivystę, Tuniso jaunimas didžia dalimi neturi darbo, taip pat šalis turi sieną su Libija ir, ir tai, tai sukuria nuolatinio nestabilumo situaciją, nes yra nuolatinis pabėgėlių srautas, apie tai ES nepakankamai kalbame, apie milijonas 800 tūkstančių pabėgėlių šiandien yra Tunise ir visas tai dar padidina sudėtingą situaciją. Todėl labai svarbu, kad ES dalyvautų šiuose pastangose dėl laisvos prekybos sutarties, nes, kaip jau sakiau, tai, tai daugiau nei laisvos prekybos, tai politinė sutartis, kuri turėtų užtikrinti ilgalaikį stabilumą Tunise. Svarbu, kad draugė pamastytume, kokiomis sąlygomis ta sutartis galėtų būti sėkminga. Tunisas turi būti tos sutarties savininku. Ta sutartis turi būti naudinga visiems tunisiečiams, mažoms ir vidutėms įmonėms. Būtent todėl šioje rezoliucijoje siekiu įtraukti visą skyrių, e, kuriame kalbame apie tos sutarties e, sėkmės sąlygas. Ta sutartis turi būti asimetriška, ji turi ypač pagelbėti Tunisui. Tai nedviprasmiškai yra asimetriška sutartis palankesnė Tunisui, tai taip pat turi būti progresyvi sutartis, progresyvi masyvinė sutartis. Reikia pa, e, palikti laiko tunisiečiams pritaikyti kai kuriuos savo sektorius prie laisvos priekybos sąlygų. Taip pat tai turi būti sutartis, e, kurios savininkai kurios savininkais jaustusi visi tunisiečiai. Ir derantis reikia ne tik skaidrumo, reikia palaikyti nuolatinį dialogą tarp abiejų šalių. Todėl siūlau e, Europos parlamento nariams ir Tuniso parlamento nariams palaikyti testinį dialogą visų dėrybų metu ir nagrinėti e, de, de, tos pasiūlytos sutarties turinį. Svarbu, kad ne, nesusidarytų įvaizdis, kad e, nesusidarytų įspūdis, kad dėl šio sutarties kažkas kažkur derasi ir kad niekas, tatinksiečiai ypač nežinotų, dėl ko ir kam ta sutartis reikalinga. Tai reikalinga, kad užtikrintume sutarties sėkmę. Ir dar viena svarbi sąlyga - sutartis turi pasitarnauti visai Tuniso ekonomikai, pasitarnauti šalies ekonomikos modernizavimui, padėti sukurti investicinės E, galimybės turizmo, energetikos, e, ekologiško žemės ūkio sektoriuose, visose ateities sektoriuose, į kuriuos turime žvelgti. Taigi aš ypač akcentuoju šiuos aspektus ir manau, kad sutartis rengiama momentu, kuris labai svarbus Tunisui. Ir tai yra ir Tunisui, ir Europos Sąjungai svarbi sutartis. Jei na, mes turime palaikyti e, stabilumą, kurioje nors besivysančioje šalyje, tai šiuo metu yra Tunisas. Tunisui reikia, kad ES būtų šalia ir e, jį palaikytų, padėtų šaliai atsiverti, modernizuoti savo ekonomiką ir tai yra šansas, kurio negalime praleisti. Aš taip manau, ačiū. Thank you very much. Uh, and I give the floor to the... Labai ačiū dabar EPP mm, šešėlinis pranešėjas Salvator Tyčiu. Grazie, prezidente. Ma condivido uh, le. Ačiū pirmininkė. Pritarčiau išsakytams pastaboms dėl šio pranešimo. Šiandien kaip niekad anksčiau mes turime pasistengti tos susitarimus įgyvendinti, suteikti jiems daugiau galios. Tai tikrai toks delikatus momentas, bet e, tikrai laiku būtų tai tinkamas laikas tam. Demokratinės institucijos turi būti stiprinamos mm, labai svarbioje srityje ir reikia galvoti apie kelią link stabilizavimo. Ir mes galime padaryti tik tai viską, kas įmanoma, kad tas procesas vyktų. Manau, šis sutarimas yra nepaprastai svarbus. Ir APP frakcija galvoja, kad galime pritarti daugeliu minčių, ypač 20, 21, 22 punktą dėl konsultacijų su Europos parlamentu, dėl uh, informacijos pateikimo, išlaptinimo, toliau, aišku, svarbu kontroliuoti situaciją, kad ji būtų valdoma, reikia žiūrėti, koks yra poveikis padarytas, įvertinti jį, galvoti apie tai, kokią pažangą būtų galima užtikrinti. E, galvojant apie įvairias sistemas, kurios gali pakenkti legitimumui kitose valstybėse, Bet aš manau, kad tai mes galėsime išanalizuoti kitame etape. Manau, labai svarbu būtų nepamiršti energetikos skyriaus. Tai yra labai svarbu. Komisija paskelbė apie tai, kad čia dėrybos stidamas vėlesniam laikotarpiu. Tai aš norėčiau paklausti, kaip komisija galvoja, kiek būtų įmanoma užtikrinti uh, E, tas elektros tinklų jungtis su Tunisu, nes e, turim, turime galvoti apie Europos e, energijos šaltinių diversifikavimą. Taigi energijos tinklų sujungimai, jungtis yra labai svarbios su Šiaurės Afrikos valstybėmis. Be to turime užsitikrinti ir energijos tiekimo saugumą, garantiją. Čia, bet bendrai EPP pozityviai vertina pranešimą. Manuel Morel, socialdemokratų frakcijos vardu. E. Ačiū pirmininkė, pranešėja mus priminė, kad e, šis pranešimas turi akivaizdžiai ir politinį atspalvį. Kontekstas yra ypatingas dabartinis mūsų. Aišku, yra ir naujų įvairių argumentų ir aspektų, kodėl mes būtinai privalome pasiekti sėkmės. Ir iš tikrųjų parlamentas siekia pavyzdinės sutarties Ir komisarė Malstrom tą taip pat pripažino ir patvirtino, kad, aišku, toks pavyzdinis sutarimas turi būti asimetriškas, progresyvus, reikia dėrėti siekiant maksimalaus skaidrumo ir taip pat glaudaus bendradarbiavimo su nu-, Tuniso pilietinė visuomenė. Mes turime siekti daryti didžiulius čia žingsnius, mes turime siekti, kiek yra įmanoma apginti taip pat ir Tuniso uh, E, žemės ūkio sektorių, kuris nepasirengęs konkuruoti su Europos gamintojais, tas logiška. Toliau reikia galvoti apie e, technologijų perdavimą Tunisui iš Europos. Taip pat reikia galvoti ir apie įgaliojimų e, paskelbimą. Nuo 2011 metų, mm, aišku, situacija pasikeitė, reikėtų atnaujinti tos darybinius įgaliojimus Bendrai vykdomo politika yra įtikinanti, yra, aišku, didžiuliai lūkesčiai keliami komisijai. Aišku, čia būtų galima iš esmės tekstą um, pagerinti kai kuriuose momentuose, pavyzdžiui, dėl tos asimetrijos, kas yra, aš, aš pritarčiau tam, kas pasakyta, uh, reikia dar um, tame skyriuje, kur kalbame apie žemės ūkį, reikia galvoti apie tai, kaip atverti uh, Mm, e, e, žemės ūkio rinkas, ypač jautrių prekių srityje, bet aišku, vien to nepakaks, reikia galvoti apie palaipsnišką tą progresyvos vėrimą. Toliau dar ką reiktų paminėti dėl labai jautraus e, pilietiniai visuomeniai klausimo Tunise, tai yra e, viešų pirkimų e, sektorius, ta rinka, čia tekste nieko nepasakyta, tai asim, galvojant apie tą asimetriškumą reikėtų dar kažką pasakyti čia. Antras momentas, ką reikia pabrėžti, tai yra socialinės normos, socialinių teisių gerbimas Mm, tą komisarė Malstrom Tunise paminėjo, man atrodo, šiame tekste nepakankamai tam skirta dėmesio. Na ir galiausiai, galbūt, kas bus įdomu visiems intos nariams, aš gal nepakankamai įsiskaičiau tekstą, bet aš nerandu konkretaus skyriaus, kuris e, saugotų investicijas. Man atrodo, galvojant apie šios sutarimo kontekstą, Mm, pavyzdžiui, dėl e, valstybės investuotojų ginčių e, sprendimo reikėtų apie tą mechanizmą pagalvoti. Bet šiaip bendrai pagrindas tolesniam darbui yra puikus, bet reikia nepamiršti to politinio ir simbolinio e, šio susitarimo reikšmingumo. Ačiū. Dar matau Edward Ferrand NF vardu, prašom. Nuo 2010 metų o kuomet baigėsi ankstesnis režimas, iš tikrųjų panašu, kad tarsi agonija patiriama santykiuose tarp Tunis ir Europos Sąjungos galvojant apie mūsų priekybinius sutarimus, tai man atrodo, kad šis tekstas yra visiškai netinkamas, aš pasakau prieš, nes mes destabilizuosime Tunisą. Uh, Mm, aišku, reikia nepamiršti, Prancūzija ir Europa iš viso, ką yra padariusi dėl Tuniso iki šiol. Ir dar kartą vėl čia politikų taikinėje atsiduria žemės ūkis, kuris, kuriam bus labai pakengta. Virš milijardo eurų buvo skirta um, pieno, mėsos, žem, daržovių srityje Prancūzijos ūkininkam dėl Rusijos embargo. Ir čia matome 35 e, tų, tūkstančiai litrų alyvogių e, e, aliejaus Žinome, kokie yra nuostoliai patirti Korsikoje, Prancūzijoje dėl alyvmedžius nunekojusios lygos. Ir čia mes matome, čia mes turime tokį priekybos modelį, kuris, man atrodo, Italijos ūkininkai iš tikrųjų įvertins, kokia bus didžiulė konkurencija Italijos rinkose, kai atkeliaus alyvogio aliejus iš Tuniso. Man atrodo, tas susitarimas rodo ES norą per laisvos prekybos susitarimus primesti žmogaus teisų politiką kitoms valstybėms. Iš tikrųjų, tai dar kartą tik tai visiškai su, sugriaus ES žemės ūkį, tai bus žiaurus smūgis. Guja vardu, ponia Frenzo. Grazie Presidente, io in realtà uh, intervengo in, uh, a nome del Ačiū pirmininkė. Aš e, kalbu pavaduodama kolegą Patrik Lieri, kuris dėl įvykių Prancūzijoje negali dalyvauti posėdėje. Naudodamasi progą norėčiau pareikšti solidarumą kolegams iš Prancūzijos dar kartą. Mūsų frakcija norėtų pateikti štai tokius e, pasiūlymus, pasisakome už e, pranešėjo siūlomą poziciją. Labai svarbu mums plėtoti prekybinius santykius su Tunisu, paremti Tunisą dabartiniu sveitingu laikotarpiu, siekiant stiprinti demokratiją. Labai svarbu laikytis asimetriško požiūrio, kuris būtų naudingas Tunisui. Mums šis pasiūlymas yra labai svarbiausias, labai svarbus. Tas asimetriškumas turėtų pasireikšti, pavyzdžiui, ir tame, kad būtina pripažinti e, teisę Tunisui gaminti tam tikrus medicininius preparatus vidaus vartojimui, nesilaikant e, intelektinės nusavybės teisių, kurios galio Europos Sąjungoje. Šiame pranešime parašyta, kad e, nebus taikoma valstybės investuotojų ginčių sprendimo sistema taip pat ir būsimuose susitarimuose, tam, kad e, šis susitarimas būtų naudingas Tuniso visuomeniai, taip pat ir profsąjungoms. Manau, kad jau šiame dėrybo etape reikėjo įtraukti valstybės investuotojų ginčių sprendimo mechanizmus. Mes atitinkamą pakeitimą pateiksime. Dabar reikia prašyti sustabdyti dėrybas tol, kol bus įtraukta Tuniso pilietinė visuomenė į jų eigą, taip pat būtina atlikti poveikį įvertinimą šio susitarimo Tuniso visuomenė. Ačiū dabar, ponė Herrera. Ačiū visiškai pritariu kolegos Morel mintims, tik norėčiau dar papildyti jas vienu dalyku reiktų įtraukti į rezoliucijos nuostatas atitinkamą formuluotę, kad poveikio įvertinimą Tuniso visuomenė turėtų finansuoti Europos Sąjunga ir manau, kad tas modelis siūlomas turėtų priepti pilietinę visuomenę ir profsąjungas, taigi e, tas e, poveikio vertinimas turėtų būti atliekamas Tunise ir Tuniso institucijų, tačiau finansuojamas Europos Sąjungos. Dabar žodis komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs e, man tokią pačią reikšmę teikiate kaip ir komiteto nariams. Aš norėčiau pakomentuoti diskusijas. Pirmiausiai, kaip minėjote, įžangoje dėrybos tik prasidėjo praėjusį mėnesį Tunise ir jos yra grindžiamos jau įkurta laisvos prekybos e, erdvė tarp ES ir Tuniso 10-metyje. Ir čia laikomas asimetriškumo principų prekiaujant žemės ūkio produktais. Ir e, taip pat e, prekyba turėtų būti liberalizuojama ir pramonės gaminiais. Mes siekiame plėtoti tarpusavio santykius, sudarant galimybę laipsniškai integruoti turistinį ekonomiką į ES bendrąją rinką, kad e, būtų galima pagerinti ekonomikos valdymą ir užtikrinti rinkos prieigą. E, kuri dar nebuvo užtikrinta dabartinė laisvos prekybos sutartyje, ypač žemės ūkio srityje, komisija siekia atsižvelgti ir paslaugų srityje į Tuniso pareikštus nuogastavimus. Darybų proceso eigoje mes juos atsižvelgsime tinkamai, kaip dauguma jūsų siūlėte ketiname ir toliau laikytis progresyvaus ir asimetriško požiūrio siekiant gautinių darybų e, rezultatų. Be to komisija tikisi papildomų paramos priemonių, kad galėtume teikti paramą Tunisui darybų eigoje ir po to gyvendinant laisvos prekybos e, susitarimą ir komisija tikisi taip pat atskirų es valstybių narių paramos bei finansinių institucijų EIB ir rekonstrukcijos ir plėtros banko finansinės paramos. Kol kas procesas tik prasidėjo, tai užtruks e, dar kelis mėnesius, kol jis įsibėgės. Nemažai komiteto narių minėjo aspektus susijusius su skaidrumo užtikrinimu ir plėtinės visuomenės įtraukimu įvykstančius darybų procesus. Mes dėsime visas pastangas, kad proceso kokybės skaidrumas būtų užtikrinti, kad pilietinės visuomenės atstovai būtų įtraukti į vykstantį dialogą tiek Europoje, tiek Tunise. Komisijos narė Malstrom lankėsi per praėjusią savaitę, praėjusią savaitę Tunise ir buvo susitikusi su Tuniso pilietinės visuomenės atstovais. Mes tikimės, kad tai tie sustikimai taps nuolatinė proceso sudėdamąją dalimi. Ir mes, aišku, bendradarbiavame taip pat ir su Tuniso valdžia, nes e, kai kurie veikla skirta užtikrinti skaidrumui Tunise turi būti vykdoma ir organizuojama bendromis pastangomis. Be to komisija džiaugtųsi galėdama paskatinti tarp parlamentinį dialogą su Tuniso atstovais, su Tuniso parlamentinė valdžia. Dar trumpai noriu pakomentuoti du kitus aspektus, kurie buvo trumpai paminėti. Taip, mes tikimės, kad energetikos skirs bus įtrauktas į laisvos prekybos susitarimą bei viešieji pirkimai ir investicijos turės e, savo atskirus skyrius, kaip ir tvaraus vystimosi skyrius darybose bus atskiras. Atsižvelgiant, kad darybos tik prasidėjo, kol kas vyksta tik tai aiškinamasis darbas, rengiamasi tolesniam procesui, ir tikros darybos prasidės e, atitinkamu metu, o komisija inta komiteto narius ir toliau visapuškai informuos apie pasiektą pažangą tiek ponė pirmininkė. Žinoma, mes toliau stebėsime jūsų diskusijas su dideliu susidomėjimu ir nekantrai lauksime pasikeitimo nuomonėmis. Ačiū. Dabar žodis poniai Marijeldės Arnės atsakyti komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš pritariu ne visiems, kurie pasisakė, bet dideliai daugumai jų e, kolegai iš APP su kurio nuomonė sutariu dėl poveikio vertinimo studijos, jos nuostatos įtrauktos į tekstą, bet uh, E, dėl ES finansavimo visiškai pritariu tam, e, nuolatinis dialogas taip pat įtrauktas, e, sąsajos su energetika, žinoma, reikia pagilinti nuostatas to klausimus su Emanuel Porei, aš taip pat sutariu, mūsų nuomonė sutampa, mes norime, kad būtų paskaltas darybų mandatas, tikrai atėjo laikas tarybai tai padaryti dėl e, socialinių normų, galime jas sustiprinti, jeigu manote, kad to reikia, nes čia apsauga. Visiškai pritariu. Peržiūrėkime pakeitimus, ką galime pasiūlyti. E, kai kurių sektorių apsauga ir laipsniškas atverimas, ypač žemės ūkių produktų. Uh, Taip, sutinku. Su pritariu kolegai iš FDD dėl <clears throat> viešųjų paslaugų sektoriaus apsaugos ir mm, siekio, kiek man labiau pasitarnauti Tuniso pilietiniai visuomeniai. Tai tikrai svarbu, tai yra visi sėkmės raktai. Kolegai, kuris kalbėjo, kad kai kurie moka už kitus, noriu pasakyti porą dalykų dėl alyvogio aliejaus. E, eksportas iš Tuniso yra 110 e, tūkstančių tonų, o mes patys e, Europos Sąjungoje vadiname, gaminame 450 milijonų tonų aliejaus. Tuniso alyvo galėjus yra tikrai kokybiškas, jis vertinamas e, Europos rinkose ir ypač Italijoje, nes tai padeda gerinti Italijos alyvo aliejaus kokybę, visiems naudinga. Bet kalbant rimčiau, norėčiau pasakyti, kad e, lai, šiais laikais, kuomet žmonės yra supriešinami ir yra bandymų juos supriešinti, e, reikia bandyti atremti tas krizės, kurias mes išgyvename. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, tuo baigiame šio klausimo svarstymą. Pakeitimus reikia įteikti iki e, gruodžio 15 vidurdienio. E, kitų metų sausį balsuosime komitete, o plenarinėje sesijoje kažkada dar nepaskelbta kada. Dabar perneme prie 15 darbo tvarkės punkto, pagal kurį keičiamės nuomonėmis dėl peržiūrėto e, keit, susitarimo su AKR šalimis E, dėl peržiūrimų ekonominės partnerystės susitarimų ir jų mm, naujos redakcijos. Ponas Valencija pristato šį pranešimą. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, e, peržiūrimi priegos prie rinkos susitarimai, tai teisinė priemonė užtikrinanti, kad e, priekyba su AKR e valstybėmis būtų tinkamai vykdama, tai ša, su, ša, su kuriomis šalimis ekonominės partnerystės sutarimai sudaryti, bet dar negyvendinti. E, už, pagal tos sutarimus tų šalių gaminiams užtikrinama net, ne, ne, netrukdama prieiga prie ES rinkų. E, 2007 buvo patvirtintas susijęs reglamentas ir buvo pateik, jis buvo pakeistas, buvo jis buvo keičiamas. Taip pat reikia jį priderinti prie situacijos po Lisabonos atsiradusios deleguotojų teisės aktų procedūros. E, pirmajame priedė yra išvardintos šalis, kurioms taikomos prieigos e, prie rinkos privilegijos Taip pat siekiame užtikrinti skaidrumą ir didesnį teisinį iškumą supaprastindami ES teisės aktus ir tuo pat metu nauja redakcija rengiama tam, kad visiškai priderintume tekstą ir atsižvelgtume reikalingus pakeitimus. Pavyzdžiui, reikia papildomo galių delegavimo ir manau, kad komisijai reikėtų suteikti galės tvirtinti deleguotosius teisės aktus, kad ji galėtų kurti tokias sistemas, kurios būtų taikytinos, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje gaminamoms prekiams. Reikalingos ir atitinkamos nuosos dėl ES Pietų Afrikos prekybos atitinkamo e, atitinkama sutartis dėl vystimosi bus pakeista ekonominės partnerystės sutartimi su, su Pietų Afrika. Ir dėrybos dėl šio dėl šios sutarties buvo užbaigtos 2014 vasarą, dabar rengiamas tekstas ratifikavimui. Antras pakeitimas yra apima 22 straipsnį, kuriame yra nuoroda į 140, 134 e, straipsnį sutarties, Europos bendrijų steigimo sutarties straipsnį, kur šis straipsnis turėtų būti išbrauktas, nes jis nustojo egzistuoti po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Teisės reikalų komiteto nuomonėje e, konstatuojama, kad šis kad šis pasiūlymas turėtų būti patvirtintas ir į, į toje nuomonėje apsiribojamas tik dviem šiais mano minėtais pakeitimais. Aš pritariu šiam siūlymui ir siūlau eiti priekin be papildomų pakeitimų šiam pasiūlymui. Pirmininkas, ačiū, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad pritariu jūsų išdėstam paskutiniam pasiūlymui ir turėtume taip ir elgtis. Tai dabar žodis komisijai. Poniai postema, jeigu norite ką nors pasakyti, ne? Ponas postema. Ne? Niekas iš komisijos nenori kalbėti. Ačiū, pirmininkė. Komisija pritarė pono Valencijos nuomonį, kad turime dirbti sparčiai ir greitai užbaigti šią procedūrą. Ačiū. Puiku, kad toks sutarimas. Ir dabar pername prie 16 darbo trakės punkto. Kaip aną klausimą jau baigėme, dar e, Pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 24 vidurdienio. 16 atidėtas. Kiti darbo tvarkės klausimai tokių nėra. Kitas mūsų posėdis įvyks e, gruodžio 13-15 ir e, ačiū.